Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ponios ir ponai, kolegos. Norėčiau pradėti popietinę posėdžio dalį. Posėdis e, tęsiamas. Iš ryto vyko labai intensyvas konsultacijos. Ir pas mus dabar atvyko iš išorės veiksmų tarybo generalinis direktorius ponas Salvanas. Sveiki atvykę. Turbūt jums garbė atstovauti vyriausiai galiotinę Catherine Ashton, kuri dėl įsipareigojimų negalėjo atvykti čia, tačiau jį mus patikino, kad jį tikrai būtų norėjusi atvykti pas mus. Aišku, būtų buvę malonu su ją pasikalbėti, tačiau, aišku, mes suprantame ir jos įsipareigojimus kitur, kurios, įsipareigojimus, kurios ji turi vykdyti ES vardu. Norėčiau paprašyti auditorumų nario pateikti savo e, nuomonę, ponas Fazaka. Governors pirmininkė, komiteto nariai, laba diena visiems. Kaip sakiau, iš ryto devintasis audito rūmų metinės ataskaitos skyrius pateikia konkretų vertimą dėl institucijų administracinių išlaidų ir neteikia vertinimo kiekvienai institucijai. Tačiau šis skyrius apima pastabas, rekomendacijas atskiroms institucijoms, konkrečiai taip pat ir išorės veiksmų tarnybai. Trumpai priminsiu Jums mūsų požiūrį į auditą, kuris 12 metais apima pirmiausia e, reprezentatyvę imti, kuri apima 151 sandorį. Tai yra daug daugiau palyginti su ankstesniais metais. Antra, tikslesnė įsigijimų klaidų klasifikaciją pagal visas politikos sritis. Trečia, gilų priežiūros ir kontrolės sistemų auditą. Ir šią prasme audito rūmai e, įvertina dvi institucijas per metus rotacijos pagrindų. 2012 metais tos audituotos institucijos buvo Europos parlamentos ir taryba. 2013 metais tai bus komisija ir teisingumo teismas. Kai dėl išorės veiksmų tarnybos e, sistemų e, auditas įdarbinant laikinus ir pagal sutartis dirbančius darbuotojus ir įsigijimų procedūrų auditas įvyks teikiant patikinimo pareiškimo e, 15 metais. Tuomet auditorumai galės pateikti ataskaitą šiais klausimais. Kaip minėjau anksčiau šiandien, panašiai kaip ir ankstesniais metais, šio vertinimo rezultatas yra pozityvus ir rūmai daro išvadomis, kad sandoriai susiję su administracinėmis ir kitomis išlaidomis 2012 metais e, buvo teisėtos ir tinkamos. Todėl išvada yra tokia, kad priežiūros ir kontrolės sistema administraciniams išlaidoms atitinka finansinio reglamento reikalavimus. Pone pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Galbūt pamenate, kad audituodamas e, išorės veiksmų tarnybos sąskaitas 11 metais E, rūmai rado e, klaidų e, susijusių su socialinėmis išmokomis darbuotojams, sudarant sutartis su, su sutartiniais darbuotojais ir įsigijimais. Norėčiau Jūs informuoti, kad mūsų imtyje, audituojant 12 metų sąskaitas, nėra, nerasta klaidų susijusių su viršės veiksmų tarnyba išskyrus nedėlės klaidas išmokant socialinės išmokas bei pašalpas darbuotojams. Šio trūkumai e, atsiranda dėl to, kad nėra pakankamai naujos informacijos apie darbuotojų situaciją, kad būtų galima apskaičiuoti socialinės išmokas, kurias, kurių jie gauna taip pat ir nacionalinių šaltinių. Ir rūmai pažymė, kad atlyginimų apskaičiavimo operacijos e, išras veiksmų tarnybos darbuotojams e, vykdoma darbo užmokesčio biuro. Taip pat mes pastebėme, kad e, kartu jie analizuoja, kokiu reikia imtis veiksmų atsižvelgiant į rūmų rekomendacijas. Rūmai stebės, kaip šios priemonės įgyvendinamos toliau. Na ir pagaliau noriu padėkoti Jums uždėmesi ir esu Jūsų dispozicijoje, jeigu norėtumėte užduoti klausimų ar reikalautumėte kokių nors patikslinimų. Ačiū. Yeah, thank you very much, Mr. Dėkoju auditorumams. Stik žodį. Pranešėjui. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai biudžeto kontrolės komiteto nariai. E, greta mano kolegos e, pareiškimo apie operacijų e, teisėtumą ir e, tinkamumą, turiu pasakyti, kad e, audito rūmai jau pradėjo veiklos auditą skirtą ESF. Pranešimas jau yra rengiamas ir jo galima tikėtis gegužė ar balandį. E, labai tikiuosi, kad tokią ataskaitą jūsų patogumui mes ketiname pateikti iki jūsų kadencijos pabaigos. Štai tokią informaciją aš ir norėjau šiuo metu jums pristatyti. Dėkoju ponui Fazakas. Dabar regis jau baigėsi audito rūmų nuomonės pristatymas ir suteiksiu žodį ponui Salavanui iš išorės veiksmų tarnybos. Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, man asmeniškai ir garbė, ir malonumas atstovauti čia išorės veiksmų tarnybai, bet aš iš karto turiu atsiprašyti už mūsų vadovę e, Catherine Ashton, e, kuriai skubiai teko, teko išvažiuoti į Ženevą. Pradžiai tai buvo susiję su Sirija, bet e, dabar išaiškėjo, kad e, e, vyks taip pat ir posėdis Irano klausimais. E3 plus 3 formatu ir jai teks jam pirmininkauti. E, Aš noriu padėkoti, padėkoti e, rūmų nariams už jų pradinės e, pastabas ir pabandysiu perskaityti tai, ką būtų pasakiusi mūsų vadovė Catherine Ashton. Taigi, e, įžanginės pastabas būtų buvę tokios. Džiaugiuosi dar kartą atsiskaityti apie Europos išvės veiklos tarnybos veiklą ir biudžeto įgyvenimą ir atsakyti jūsų klausimus. Tuo pat metu nekantrai lauksiu jūsų minčių e, ir indėlio, kad mes e, drauge galėtume dirbti kuo geriau, e, panaudoti ribotus išteklius įgyvendindami Lisabonos e, sutartį ir siekdami tikslų e, nelengvoje aplinkoje. E, aš aukštai vertinu jūsų paramą mums ir toliau formuluojant politiką įvairiais klausimais. Džiaugiuosi pasiekimais tarptautinėje arenoje, pradedant sustarimais dėl, e, tarp Serbijos ir Kosovo ir taip pat e, pasiekimais e, dėrybose su Iranu ir dėrybose E3 plus 3. Tai prisideda prie tarptautinės taikos. Mūsų pasiekimams gausėjant, aš vis labiau įsitikinu ES institucijų ir politikos pridėtinę vertę. Pastarojo meto politinės sėkmės E, ir e, valstybių narių e, pastangos aiškiai demonstruoja, kad ES tikrai atneša pridėtinę vertę. 2013 m. Liepos mėnesį aš pateikiau mūsų tarnybos veiklos apžvalgą. Ten numatyta daug priemonių, tokios kaip mūsų tarnybų ir ES atstovybių trečiosiose šalyse bendradarbiavimas. E, Vidutinės, e, vidutinio laikotarpio perspektyvoje e, mes numatome tam tikrų pasiūlymų dėl administracinių struktūrų susisteminimo. Tolesni pasiūlymai bus pateikti 2000 metų vasario, ne, sausio mėnesį. Pasinaudodami mūsų delegacijų tinklų visame pasaulyje, stengiamės padaryti viską, kad mūsų parama būtų tikrai jaučiama ES piliečiams. Vyksta reguliarūs susitikimai tarp mūsų tarnybos ir valstybių narių. Valstybių narių bendras darbas e, ir e, bendras darbas e, iš tų pačių patalpų užsienio valstybėse taip pat yra labai svarbus. Tokiu būdu mes pastaruoju metu užtikrinome 14 valstybių narių bendradarbiavimą 7 trečiosiose šalyse. 2014 metų biudžete e, numatoma sutaupyti milijoną eurų. E, tai bus padaryta apkarpant e, pragyvenimo išlaidas bei po darbo tvarkyklių pasikeitimo tam tikrą atlyginimo sumažinimą. Mes taip pat ketiname pertvarkyti E, etatų struktūrą. Vietoj 5 AD16 atsiras 9 e, AD7 postai ir taip toliau. E, laikinieji darbuotojai šiuo metu sudaro apie 33 procentus mūsų tarnybos personalo, jie yra komandiruoti iš valstybių narių. Todėl ypač e, svarbu gerai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir sukurti tam deramą kultūrą. Lygiai taip pat e, mūsų tarnybos sėkmė priklausys ir nuo nuolatinių darbuotojų motivacijos. E, Šį klausimą sprendžiame. Pirmą kartą e, įgyvendinome vidaus judumo mechanizmą Jį ta, e, rotaciją taip pat taikome e, delegacijų vadovų pavaduotojų lygmenių. Nuo 2011 metų e, delegacijose dirba daug daugiau moterų, nors kol kas jos te sudaro 17 procentų visų užimamų etatų. Norėčiau taip pat akcentuoti, kad per 2012 metus buvo pasiekta rimtos pažangos e, saugumo e, sutarčių sudarimo e, didelės rizikos šalyse srityje. E, taip pat e, buvo panaikintas pavėluotų mokėjimų atsilikimas ir e, pagerėjo sutarčių pratesimo reikalai. 13 e, metų pabaigoje įkurtas e, Tarptautinio saugumo departamentas, kurio tikslas yra padėti delegacijoms e, sudaryti apsaugos kontraktus. Kitas svarbus išorės veiksmų tarnybos sėkmės veiksnys yra E, puikus bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis. Visų pirma, su parlamentu, remiantis e, mano deklaraciją ir su komisija, e, kuri remiasi mūsų nuoseklaus bendradarbiavimo susitarimais. Mes taip pat atvirai bendradarbiaujame su Europos audito rūmais E, rūmai atliko nemažai auditų tame tarpe ir veiklos auditą, apie kurį kalbėjo ponas Fazakas ir kurio ataskaitą mes kurio ataskaitos mes laukiame per artėjančius e, mėnesius. E, mes taip pat bendradarbiavame su OLAF, taip pat esame sukūrę mūsų tarnybos kovos su sukčiavimu strategiją. Mes esame pabrėžę mūsų intencijas, kuo greičiau pasirašyti atitinkamus susitarimus. Mes koordinuojame savo pastangas su komisijos generalinė sekretorija, užtikrinant bendrą darną mūsų darbe. Šis procesas užtruko, bet dabar turiu, galiu patvirtinti, kad savitarpio supratimą jau uh, pasiekėme ir e, su Olafu per ateinančias kelias dienas ar savaitės bus pasirašytas tarpusavio supratimo memorandumas. Europos e, išorės e, veiksmų tarnyba jau konsolidavo savo vietą tarptautinoje arenoje, tačiau dar nemažai reikia nuverkt, nuveikti. Mūsų vyriausias vadybininkas E, metinėje e, veiklos ataskaitoje pabrėžė, kad klaidų skaičius e, finansų valdyme tarnyboje yra labai mažas ir sudaro tik tai 0,5 procento. Kaip auditorumų atstovai pažymėjo, tai nekėlė problemų ir rūmams. E, mes tikimės, kad šiandienos diskusijoje sugebėsime pateikti jūs tenkinančius atsakymus. E, laukiu, nekantrai lauksiu diskusijos ir mielai atsakysiu į klausimas. Tai tokį pareiškimą būtų padariusi e, vyriausiai įgaliotinė, jeigu ji būtų atvykusi šiandieną. Pirmininkas, dėkoju ponui Salivanui pradėsime mūsų diskusiją ir pirmiausia steiksiu žodį Tomaš Deutsch, mūsų pranešėjai.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 Noriu pasveikinti susirinkusius į mūsų posėdį. Ir prieš atsakant į klausimus, norėčiau pakalbėti apie tai, kad Europos išorės veiksmų tarnyba yra labai jauna struktūra, egzistuojanti nuo 2011 metų, kai buvo sukurta atskira išorės veiksmų tarnyba. 2012 metais prasidėjo e, šioje tarnyboje samdymo procesas ir dabar išorės veiksmų tarnyba virto institucijoje, kurioje dirba labai daug darbuotojų. Šios tarnybos e, Biudžetas yra nustatytas ir dalis šios tarnybos darbuotojų e, gauna finansavimą iš komisijos. 2010 metais tarnybos biudžetas e, sudarė maždaug 750 tūkstančių eurų. Ir tokia pati situacija buvo 2012 metais. Esu susitikęs nekartą su generaliniu direktoriumi. Norėčiau padėkoti už organizuotus susitikimus. Taip pat aš norėčiau padėkoti į tai, kad buvo laiku pateikti atsakymai į užduotus klausimus. Na dabar tuos atsakymus reikia išanalizuoti, kadangi juos gavome vėlai, aišku, tai nėra e, generalinio sekretoriaus kaltė, bet, e, na, kalbant apie užduotus klausimus, tai juos reikėtų suskirstyti į tris skirtingas e, kategorijas pagal jų svarbą. Visų pirma, pirmai kategorijai priklauso klausimai susiję su darbuotojais ir jų pajamomis. Antrai kategorijai e, priklauso klausimai susiję su veiklos kaštais. Na, mano pranešime kalbama apie didelius kaštus e, Ir mm, ši tarnyba iš tiesų yra labai brangi. Ar mm, šiai pinigai, šiai institucijai išleidžiami pinigai yra išmetami vėjams, mm, nežinau. Lab... Vis dėlto e, akivaizdus yra vienas dalykas, kad pati tarnyba yra labai brangi, čia dirba labai didelis skaičius darbuotojų, daug, beveik pusė darbuotojų turi administratoriaus e, statusą ir pareigybės lygmenį, kuris e, siekia 12 e, netgi laiptelį. Taigi kyla klausimas, kaip veikia tarnyba, kurioje yra labai daug darbuotojų užimančių tokias aukštas pareigas. Um, kurie užima, tarkim, kurie priklauso tai AB12 kategorijai ir būtent ją yra išleidžiama e, labai daug milijonų eurų. Jeigu mes prie šios skaičiaus e, Taip pat priskaičiuosime ir tas išlaidas, kurios yra patiriamos dėl darbuotojų e, atstovybėse, ta bendra suma e, dar labiau išauks. Ir bendra suma sieks apie 10 milijonų eurų per mėnesį. Taigi norėčiau užduoti klausimą, kodėl jūsų tarnyboje yra labai daug pareigūnų, kurie užima, na kaip ir aukštas e, pareigas, kodėl jų kaip ir pareigybinis rangas toks e, aukštas ir kaip jūs galėtumėt pagrysti būtent e, jiems išleidžiamus pinigus. Kai dėl 2012-2013 metų 109 e, e, darbuotojai išėjo į pensiją, o e, vidurkis pensijų tokių darbuotojų yra 5800 eurų per mėnesį. Kai kurie asmenys gauna netgi dešimtis tūkstančių eurų per mėnesius per mėnesį. Taigi aš norėčiau sužinoti, na, kokia strategija yra taikoma tokių e, pensijų atžvilgių. Nes e, laikui bėgant to, to aukšto rango pareigūnai išeis į pensiją ir jiems reikės mokėti pensijas. Toliau dar norėčiau pakalbėti apie atstovybės 2012 e, metais delegacijų atstovybėse e, dirbo 656 žmonės, kurie gavo papildomas e, lėšas, kad padengtų jų pragyvenimo išlaidas. Ir čia šiuo atveju mes kalbame apie kelis tūkstančius eurų. E, kas mėnesį vidutiniškai asmenims buvo išmokama apie 3000 eurų. Nuo 2017 metų bus nustatytos naujos ribos būsto išlaidoms. E, tiksliau, E, tokia reforma bus įgyvendinta 2014 metais ir nepalies 2012 metų situacijos, bet aš norėčiau sužinoti, kaip ta maksimali riba bus apskaičiuojama. E, iš 140 atstovybių keliose dešimtyse jau ši nauja reforma yra įgyvendinama. 2012 metais įsigaliojo naujas darbuotojų reglamentas ir būtent jo dėka buvo sutaupyta 4 milijardai eurų. Ir savo laiške baronienė šį faktą kaip ir pripažįsta. E, Tokia suma buvo sutaupyta, kadangi sumažėjo e, subsidijos, kurios yra mokamos darbuotojams, nu, numatomos e, maksimalios būsto išlaidos. Norėčiau sužinoti, ar yra kažkokių kitų numatytų būdų, kaip ar racionalizuoti e, patiriamas išlaidas ir kaip būtų galima panaudoti geriau skiriamas lėšas. Jeigu mes pažiūrėsime į 2012 metų skaičius, pačioje tarnyboje dirbo apie 3000 e, vietoje samdomų darbuotojų ir 160 milijonų eurų jiems buvo išmokėta. E, tai nėra labai didžiulė pinigų suma, e, jeigu mes pažvelgsime į, pavyzdžiui, situaciją pačioje Europos Sąjungoje. Tačiau aš norėčiau sužinoti štai ką dėl vietoje samdomų darbuotojų. Kaip jie yra atrenkami, kokiais kriterijais yra vadovaujamosi. ir taip pat kaip yra apsisprendžiama dėl jų atlygio, taigi kokiais kriterijais vadovaujamosi. E, toliau reikėtų paminėti ir e, tuos e, ypatingus įgaliotusius asmenys. Iš viso jų yra 11. Jie dirba kartu su šimtu padėjėjų ir tiek tie spec įgaliotini, įgalioti asmenys, tiek jų, e, na kaip ir komanda, kiekvienais metais kainuoja apie šimtus tūkstančius eurų. E, vienu momentu buvo sakoma, kad e, pati tokių specialių įgaliotinių sistema turėtų būti e, keičiama. Vis dėlto nieko šiuo atžvilgiu nebuvo padaryta ir man kyla klausimas, kodėl. E, juk turėjo būti atliktas įvertinimas dėl tų spec įgaliotinių e, sistemos, tačiau to nebuvo padaryta. Aš norėčiau sužinoti, kaip yra įvertinamas tokių spec įgaliotinių e, darbas, jų kokybė E, suprantu, kad tokių asmenų darbas yra itin specifinis, e, vis dėlto su jais yra sudaromios atviros sutartys, e, kad pavyzdžiui jie prisidėtų prie vienos ar kitos krizės sprendimo. Galiausiai jie dirba metų metais, o rezultatai nėra aiškus. Taigi norėčiau sužinoti, kaip yra įvertinamas tokių specigaliotinių darbų efektyvumas. Prieš paskutinis klausimas. Jis yra susijęs su e, saugos kontraktais, kurie buvo sudaryti 2011 metais. Ponas Salivanas. Sal anksčiau yra išreiškęs abejonių dėl tokių, sutar, dėl tokių sutarčių, ypač Libane ir Afganistane. Taigi aš norėčiau sužinoti, koks buvo tokių kontraktų tikslas. Išorės veiksmų tarnyboje buvo parengtas veiksmų planas 2011 metais ir nežinau, kodėl jį e, veiksmų planą rengiant jūs e, neįvardinote savo jums kilusių abejonių. E, dar norėčiau pakalbėti apie 2011 metus. E, išorės veiksmų tarnyba tuo metu pasakė, kad nori sudaryti sus, supratimo memorandumą su OLAF tarnyba. Vis dėlto atrodytų, kad e, šis tikslas ir liko nepasiektas ir norėčiau sužinoti, kokios buvo viso to priežastis, kodėl nebuvo pasirašytas tas supratimo memorandumas su OLAF, nes OLAF nuo 2011 e, metų atliko 52 tyrimus susijusius su išorės veiksmų tarnyba. Na ir galiausiai dar norėčiau užduoti vieną klausimą susijusiu su finansais. Uh, E, kalbant apie 2011 metų ataskaitą e, skirtą išorės, e, išorės veiksmų tarnybai, yra kalbama apie 6,7 milijardus eurų, kurie yra laikomi rezerve. Kitaip tariant, tai yra lėšos, kurios yra laikomos išorės veiksmų tarnybos sąskaitose. kalbame apie 6,7 milijardus milijonus eurų ir ši suma per metus padidėjo iki beveik 9. Na, dar pasitikslinti dėl skaičių. E, bet, bet kuriuo atveju norėčiau sužinoti, dėl kokių priežasčių tos lėšos yra saugomos uh, išorės veiksmų tarnybos sąskaitose. Ar yra parengtas kažkoks veiksmų planas šioms problemams spręsti? Uh, Aš norėčiau pakartoti paskutinę mintį, sako kalbėtojas. Taigi, kalba eina apie 6,7 milijonus eurų. Iš 2012 metų ir ta suma yra susijusi su 46 tūkstančiais biudžetinių eilučių. O dabar ši suma išaugo nuo 6,7 iki 8,9. Ir E, tokia suma sėtina su 500 e, tūkstančių, 50 tūkstančių sandorių, kurie vis dar nėra įvykdyti. Taigi aš norėčiau sužinoti viso to priežastis, kodėl yra tiek daug sandorių, kurie galiausiai nebuvo įvykdyti. Na ir pabaigai norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad atsakysite į man kilusius klausimus. Nemažai klausimų čia uždavėte. Taigi išklausėme pranešėją ir dabar, kad dirbtume veiksmingiau ir taupytume laiką, siūlau išklausyti visų klausimų, surinkti visus klausimus. Na, jūs man minėjote, kad e, suderinti tą apjungimą kelių vietovių būtų na, vertinga. O, taip, detaliai turbūt tikrai neįsiu, kadangi mes visiems turime apsibriežti auditorumų specialią ataskaitą, kurioje kalbama apie ES e, išorės veiksmų tarnyboje lėšų panaudojimą efektyvumą. Taip, iš tikrųjų, kaip pranešėjas paminėjo, šita tarnyba yra nauja Mes puikiai visi prisimenam, kaip jinai buvo kuriama ir kaip sudėtingai mes tada nustatėm bendruosius principus ir finansavimo principus. Tikrai jinai, e, jų uždaviniai yra sudėtingi, todėl kad diplomatai yra siunčiami į visą pasaulį ir į pavojingus kraštus. Todėl natūralu, kad susidurėma su tam tikrais vėlavimais, surinkant ir reikimą personalą ir informaciją. Todėl atsižvelgiant į auditorumo išvadas, visiems reikia paminėti, kad nežiūrint į tos tarnybos sudėtingumą, e, nebuvo nustatyti jokie reikšmingi trūkumai susiję su šitos tarnybos biudžeto auditu. Buvo nurodytas tik keletą nedidelių netitikimų, tai yra socialinių išmokų srityje, tačiau šis klausimas taip pat yra sprendžiamas. Taip pat yra svarbu pabrėžti, kad Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto valdymų klaidų lygis yra labai mažas. 2012 e, metais jisai sudarė vos pusę procento delegacijose, o būstinėje, būstinėse sudarė 0,69 procentus. Ir pagal mūsų apibriešti ir auditorumų nustatytą klaidų lygį, jeigu tai yra mažiau negu 2 procentai, yra laikoma, kad tai yra nereikšminga. Taip pat turime paminėti, kad e, Praėjusiais metais teikdami biudžeto įvykdymo ataskaitą, tarnybai buvome rekomendavę ištikrinti joje didesnį geografinį ir lyčių pusiausvyrą, bei užtikrinti, kad vienas trešdalis laikinųjų darbuotojų būtų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų. Ir kaip mes matome iš pateiktų ataskaitų, pažanga iš tikrųjų buvo padaryta. E, nemaža pažanga pasiekta saugumo srityje, gerinant konkursų bei sutarčių sudarimo procedūras didelės rizikos šalise ir administracinis klaidų lygis gerokai sumažėjo ir pagerėjo sutarčių pratesimo padėtis. Taip pat turime paminėti, kad e, visiškai pagerinta darbo tvarka tarp komisijos tarnybų ir e, išorės veiksmų tarnybos siekiant užtikrinti geresnį tarpusavio bendradarbiavimą. Taip pat tarnybai noriu padėkoti už gautus atsakymus, jie mane pilnai tenkina ir noriu palinkėti sėkmingo darbo ateityje. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kollege Balcitis. Als nächstes die Kollegin Inge Gressle, dann Herr Mulder und dann Herr Salafranca. Inge. Ja, vielen Dank. Ich wollte. Pane Gressle. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, tik norėjau pasakyti, kad apgailestauju, kad e, retai pas mus atvyksta vyriausioji įgaliotinė Noriu padėkoti taip pat e, už tai, kad atvyko ponas e, Salafranka. E, taip pat ir jūs noriu pasveikinti su jūsų paskirimu į Vašingtoną. Norėčiau truputį daugiau apie tą paskirimą išgirsti. Tomas Deutsch jau išdėstė savo nuomonę apie spets įgaliotinius special representatives. Mes norėtume, kad ta specigaliotinių e, sistema būtų integruota į išorės veiksmų tarnybą, nes iš tikrųjų 17 procentų išauga sąnaudos e, susijusios su tais 12 e, įgaliotinių, jau nekalbant apie kelionės išlaidų padidėjimą tris kartus. Tad e, aš tiesiog norėčiau pasiūlyti, kad ir apsiribotume tais 12 žmonių ir ko gero iš vis jais pakeistume visą išorės veiksmų tarnybą. Girdėjau, kad e, specialiotiniai ateityje gaus e, jūsų tarnybos administracinę paramą. Kuo to siekiama, ar kad nutrintų tą skiriamąją liniją dar labiau. Nedelsiant turime šią problemą spręsti. Ir jeigu e, nieko nebus padaryta, e, viskas atrodys labai prastai. Dar e, keletą pastabų turėčiau dėl sutarčių saugumo srityje, pavyzdžiui, e, yra sutartis su Argus kompanija Kipre. E, tai įmoniai buvo sumokėta papildoma suma už tai, kad laiku nebuvo atsiskaityta. E, E, kodėl buvo leista e, prašyti tam e, tikrų procentų, tam tikrų tam tikrų palūkanų už tai, kad buvo pavėluota sumokėti. Taip pat e, norėčiau grįžti prie personalo geografinės pusiausviros klausimo. Jeigu pažiūrėsime į e, aukščiausio lygio pareigūnus, e, 2011 metais e, tokių aukš, aukšto rango puostų buvo e, 17 dabar yra 18, e, bet keturi iš jų buvo iš Junktinės karalystės, e, paskui du prancūzai, du vokiečiai, du švedai. Dabar e, tarsi ta sudėtis pasikeitė, bet tikrai nieko bendro su geografinė pusiausvėra tai neturi, čia politiniai dalykai, politiniai paskirimai. Jeigu pažvelgsime į e, naujausius paskyrimus 2010-aisiais, tai 15 e, prancūzų, 15 ispanų, 9 italai, 9 vokiečiai, 9 e, belgai buvo paskirti delegacijų vadovais. Tad ar ar čia mes, e, taip sakant, turime pakankamai ilgai kartoti ir kartoti, kol tie sprendimai bus priimami, ar čia kažkuo kitko yra susiję. Dėkoju, ponai, poniai Greslė, dabar ponas Mulderis. Ačiū pirmininkė ir aš e, noriu pasveikinti poną Salivaną e, su jo paskirimu į Vašingtoną. Dokumentų aš e, atidžiai neperskaičiau, ne, negalėjau jų perskaityti, bet prieš įkuriant e, išorės veiksmų tarnybą buvo kalbama, kad valstybės narės e, pasinaudos progą įkurti savo konsulinės tarnybas, tuose pačiuose patalpose, kaip ir išorės veiksmų tarnyba. Ir tai leis sutaupyti pinigų, palengvins gyvenimą visiems, tame tarp ir tiems, kurie nori vizas į Europos Sąjungą. Kokia yra padėtis dabar? Ar valstybės narės aktyviai imasi tokios veiklos, ar ne? Dėkoju ponui Mulderiui, dabar steiksiu žodį ponui Salafrankai. Jis yra užsienio reikalų komiteto pilnas narys. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponai O'Sullivanai. Pereitais metai, pereitais metais uh, užsienio reikalų komitete rengiau pranešimą apie 2012 metų biudžeto įvykdinimą. Uh, remdamiesi audito rūmų ataskaitą, mes tada padarėme išvadą, kad e, esame patenkinti padėtimi. Na ir e, iš šiandienos e, audito rūmų pasisakymo irgi aiškėja, kad įvyko teigiamų posėdžių po teigiamų pokyčių. Ir tai e, verčia mane prisiminti vyriausiosios įgaliotinės e, pristatymą čia, m, kai buvo kalbama apie e, išorės veiksmų tarnybos e, biudžeto procedūrą. E, E, iš tikrųjų, ši tarnyba, ko gero, yra viena iš brangiausių tarnybų e, Europos Sąjungoje, bet e, ypatingai dėl to aš nesijaudinu, tai visiškai priimtina, jeigu ji veiks veiksmingai ir efektyviai tarptautinėje arenoje, vykdydama E, sutarčių ir visų reglamentų e, numatytus uždavinius. E, ir dėkoju Jums, ponė O'Sullivan, už Jūsų pristatymą. Jūs, man atrodo, gana aiškiai pasakėte, kad ketinate ir toliau veikti skaidriai, leisti susipažinti su Jūsų institucijos darbu. E, grįžkime dabar prie pensijų reikalo. E, labai trumpai peržvelgiau dokumentą ir e, susidarė įspūdis, kad kai kurios iš pensijų viršyje 10 tūkstančių eurų, kitos yra apie 5 tūkstančiai. Savai mes suprantama, reikia tuos dalykus derinti su dabartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis. E, pagal jas, išeinant į pensiją, galima siekti maždaug 70 procentų e, paskutinio atlyginimo. Ir savai mes sprantama, jeigu yra daug aukšto rango pareigūnų, tai neišvengiamai priveda ir prie didelių sąnaudų kai kalbama apie jiems paskui išmokamas pensijas. Yra tam tikrų skirtumų e, paskiriant pareigūnus nacionalinėse valstybėse tai daro ministrai, kai skiria ambasadorius. Čia mes turime laikytis e, labai aiškių bendrų procedūrų, ir mūsų klausimynė labai aiškiai buvo pasakyta, kad e, visi paskirimai turi remtis e, nuopelnais ir sugebėjimais. E, Dar vienas dalykas, atsižvelgiant į tai, kad tarnyba neišvengiamai yra gana brangi, reikia turėti atitinkamą sistemą, kuri užtikrintų jos tinkamą veikimą. Ir todėl būtina, būtina garantuoti gerus ryšius su OLAF. Mūsų parlamentas E, yra susijęs e, su įvairiais e, finansiniais instrumentais, finansinėmis priemonėmis ir yra įtrauktas į jų formavimo procesą, bet turime pasakyti, kad turime konstatuoti, kad 80 pareigūnų buvo atšaukti iš e, savo postų. Ir e, tame procese nebuvo atsižvelgta į, į visus e, veiksnius. E, Sudane, Libijoje, kitose valstybėse atidaryti, atidarytos naujos atstovybės, eina kalba apie naują atstovybę Panamoje. E, mes patys esame raginę vyriausiai galiotinę e, pakelti atstovavimą į aukštesnį lygį. E, užsienio reikalų komitetas tikisi to šiais metais, aš tikiuosi, kad ir jūs e, dirbate šią kryptimį, norėčiau išgirsti, kas iki šiol yra padaryta. Na ir paskutinė pastaba dėl e, nacionalinės saugumo agentūros tyrimų. Mes e, esame girdėję informacijos. E, apie tai, kad buvo pasiklausoma kai kurių ES institucijų. Norėčiau paklausti, kas yra nuveikta užtikrinant saugumą. Pirmininkas. Dėkoju, nemenkas klausimų paketas jums ir nekantrai lauksime jūsų atsakymų. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems gerbėmiems komiteto nariams už komentarus ir klausimus. Pasistengsiu, kaip galėdamas, detaliau atsakyti į tos klausimas, neužimdamas per daug laiko, kaip įvyktų, jeigu atsakinėčiau į visus klausimus labai išsamei. Dėl pono Deutsch klausimų. Na, girdžiu, kaip sakoma, kad čia tarnyba labai brangi. Biudžetas yra 500 milijonų eurų. Tai yra viskas mokama pagal ES įstatus, institucijų įstatus. Palyginti su Junktinėmis valstijomis e, ar palyginti su Belgijos užsienio reikalų ministerija, e, mes esame kažkur per vidurį, mes nesame nei didžiausia, nei mažiausia užsienio reikalų tarnyba mūsų valstybės narėse. Kai kurių valstybių tarnybos yra kur kas didesnės. Nemanau, kad ar mes esame pigus ar brangus. Turime apie 140-139 delegacijas e, ir darbuotojų išlaidos e, kyla iš e, sustarimo tarp jūsų ir tarybos dėl darbuotojų statuto. Ir mes privalome jiems mokėti tiek, kiek privalome mokėti pareigūnams ES. Ar tai jie būtų laikini darbuotojai ar panašiai. Dėl pensijų. Tai tas pats. Pensijos iš tikrųjų mokamos ne iš mūsų biudžeto, o iš pensijų fondo, kurį valdo komisija visų institucijų vardu. Vėlgi, ar didelės ar mažos mūsų pensijos? Na, jas lemia darbuotojų statutas. Turime mokėti tai, kas reikalaujama pagal teisės aktus. E, aš turiu pasakyti, nors ilgai dirbantis ES pareigūnas ar, pareigūnas, ar jos didelės tos pensijos, na, E, negaliu pasakyti, bet tai yra sistema, kuri pati save finansuoja. Ir e, valstybės narės, valstybės narės nemoka į mūsų pensijų sistemą, nes jos to neprivalo daryti. Taigi Europos Sąjungos pareigūnams e, pensijų fondai kainuoja valstybės narėms visai nedaug. Aš nežinau, ar, ar pensijos, ar atlyginimai yra per dideli ar ne, bet mes tvarkomės tokią sistemą, kokia yra mums e, suteikta teisės aktų leidėjų ir čia mes visiškai nieko negalime kontroliuoti. O skaičiai, kuriuos mes patikėme, yra visiškai skaidrus. Galbūt e, viena, vienas atlyginimas buvo labai didelis, tačiau tai ilgai dirbusio žmogaus atlyginimas ir jis priklausomai visų apskaičiavimų. Na, dabar dėl aukšto lygio pareigūnų skaičiaus noriu pastebėti, kad daug, susiję su, daug kas susiję su demografija. Suprantate, kad jeigu žmonės dirba institucijose ilgai, čia yra tam tikras automatiškumas jų kelimo pagal kategorijas ir jeigu yra pakankamai ilgai dirbantys žmonės, jeigu pradėjo nuo penktos kategorijos, pasiekė dvyliktą kategoriją ir jeigu jie dirbo gerai. Ką galima pasakyti apie EIVT, tai organizacija yra kuri gana sena amžiaus prasme. Darbuotojai, kurios paveldėjome iš komisijos ir iš tarybos sekretariato, apskritai, e, sakyčiau, antroje savo karjeros e, pusėje vidutinis amžius yra maždaug 50-ieje, jos pabaigoje ir tai atsispindi ir kategorijų struktūroje, ypač kai kalbam apie profesionalius darbuotojus. Klausimas, kuris būdavo keliamas ir anksčiau, ponios Greslė, tai kai mes įdarbiname, ar mes įdarbiname per aukštų lygmenių, žinoma, mes įdarbiname 12 kategorijos darbuotojus, nes jeigu įdarbiname delegacijos vadovą, tai panaši pozicija ir turėtų būti taip pat nemažai penktos ar septintos kategorijos e, žmonių esame įdarbinę, tada mus kritikuoja mm, valstybės narės, kad mes nepakankamai įvertiname jų diplomatus. Taigi, turiu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes transformavome ne vieną postą, nu, skaičius aš jums jau patikiau, nuo, pavyzdžiui, 16 kategorijos ir 15 į 7 ar 5 kategoriją. Taigi mes iš tikrųjų bandome pakeisti piramidos struktūrą, tačiau e, nemaža dalis to priklauso nuo darbuotojų amžiaus. Dėl būsto išlaidų. Nežinau, ar mūsų išlaidos yra didesnės ar ne. Mes esame maždaug per vidurį skalės e, tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, ambasadorių rezidencijos ne, niekada nebūna tokios kaip didžiausių valstybių narių, bet turbūt jos didesnės šiek tiek negu mažiausių valstybių narių. Taigi mes esame kažkur per vidurį. Ta pati galima pasakyti ir apie likusius diplomatinius darbuotojus. Žinoma, rinka yra tokia, kokia yra. Jeigu nuomoji 10 kvadratmetrų Hongkongė, e, tai galbūt tai kainuoja tiek pat kiek keli šimtai kvadratinių metrų kai kuriuose Europos šalyse. Vid, vid, mes mokame, vid, žinome, vidutinį, vidutinę kainą, kurią mokame pagal rinką ir tada taikome 25 procentų maždaug korekcijas. Iš tikrųjų mes sekame, kiek kainuoja šie dalykai valstybės narėse ir mes iš tikrųjų esame kažkur per vidurį. Aš suprantu, kai pacituoji konkrečius skaičius, tai gali skambėti labai dideli skaičiai, didelės sumos. Tačiau jeigu nori nusiųsti žmonės į tokias šalis, kur e, nekilnojamas turtas kainuoja brangiai, tai nieko nepadarysi. Mes keičiame sistemą ir tikimės, kad šiek tiek sutaupysime, mes, e, mes e, siūlysime fiksuotą išmoką ir leisti jiems pasirinkę, kur jie nori gyventi, ar arčiau miesto centro ir turėti mažiau vietos už tą pačią sumą, ar gyventi toliau važinėti į darbą, tačiau turėti daugiau erdvės ar daugiau žalmos. Norime darbuotojams suteikti daugiau laisvės pasirenkant, kurie nori gyventi ir numatydami vidutinę ribą pagal kategoriją ir pagal reprezentacinės funkcijas, kurias jie e, turi atlikti. Dėl vietos e, darbuotojų Mes jų darbiname daug ir jos panaudojame gerai, jų darbiname apie 3 tūkstančius ir mes taikome, aišku, ir laikomės vietos darbo įstatymų, įdarbinimo sąlygų, o jų atlyginimai yra pagristi palyginimu su trim e, dalykais - valstybės narės, jungtinių tautų agentūromis ir kitais svarbiausiais darbdaviais mes galbūt keisime šią sistemą, kad ji būtų šiek tiek lankstesnė, tačiau turiu Jums pasakyti, kad pastaruoju metu susitikau su e, įvairiais vietoniais darbuotojais pasaulyje, kurie sakė, kad e, jų pragyvenimo lygis sumažėjo, nes sakė, jie gauna mažesnį atlyginimą negu anksčiau, tačiau mes, aš pabrėžiau, kad mes vis tiek esame geri darbdaviai, aišku, mes konkuruojame dėl talentingiausių darbuotojų su valstybėmis narėmis, jungtinių tautų kitų, kitų organizacijų e, poreikiais ir mes turime, aišku, įdarbinti kokybiškus darbuotojus ir turime siūlyti proteingą atlyginimą. Atranka vyksta paskelbus kvietimus dalyvauti konkursuose ir mes turime skaidrą sistemą tam, kad galėtume atrinkti geriausius darbuotojus. Pone Greslė Dar vienas kolega minėjo e, kitą sudėtingą klausimą. Europos Sąjungos e, padaliniai turėjo būti nusiusti ten, kur, kur negalėjo kitos delegacijos ar kiti padaliniai atlikti to darbo. Galbūt tai buvo tam tikra anomalija, tačiau yra tokių situacijų, e, kad tie specialiai įgaliotiniai yra susijęs su konkrečia regiono problema ar problema, kurios negali visą laiką dirbti Catherine Ashton vardu kas nors iš mūsų e, tarnybos. Aišku, mes turime atskirą biudžetą, tai yra bendrosios užsienio ir saugumo politikos biudžeto dalis. Tai yra struktūra, kuri dirba komisijai, taip pat nors yra ir mūsų rangose. Ir yra galimybė kartais lankščiau e, panaudoti pinigus. Pavyzdžiui, krizės situacijoje galima ypatingai galiotinio postą įsteigti e, ir užtikrinti darbuotojus jam padedančius, ko net būtų galima padaryti pagal administracinį biudžetą. Taigi šie du dalykai vienas kitą papildo. Tačiau kaip mes užtikrame, kad jie dirbtų papildydami vienas kitą ir tą skatinti bando ir vyriausiai galiotinį. Šiuo metu su valstybėmis narėmis kalbamės apie gairias, kokiamis sąlygomis, pavyzdžiui, turėtume įsteigti tokį postą ir kalbamės apie biudžetą su parlamentu. Parlamentas siūlo jų biudžetą įtraukti į išorės veiksmų tarnybos administracinį biudžetą, tai būtų E, sprendimas, kuriam būtų teikiama pirmenybė, komisija ir kolegos labai sunerimsta, jeigu aš tai pradedu kalbėti, nes tada reikia tai perkelti iš ketvirtosios į penktąją antraštinę dalį. Ir e, tai yra biudžeto erezija, atrodo, kad iš veiksmų biudžeto perėtume į administracinę dalį. Na, tai yra vis tiek administracinis biudžetas, tai, nes jis skirtas finansuoti darbuotojus. Ir jį galima būtų įtraukti į administracinį biudžetą, apsaugoti jį, kad jis nebūtų maišomas su kitomis biudžeto dalimis, tačiau vis tiek tai būtų tarybos sprendimas e, įsteigti tokį postą. Tačiau tokia diskusija vyksta dėl gairių ir galvojame, kaip būtų galima tvarkyti administracinę paramą tokiems įgaliotiniams, pavyzdžiui, įtraukti mūsų, jų darbuotojus, leisti jiems dirbti mūsų pastatotose ir, ir panašiai, tačiau, aišku, klausimas yra sudėtingas. Turėsime teksi, tęsti diskusijas, valstybės narės labai e, e, patinka idėja, kad e, įgaliotiniai paskirti jų būtų atsakingi e, jiems ir reikia išsiaiškinti, kaip visą tai galėtų veikti, kad būtų aiški nurodymų grandinė ir būtų integruota ir politinė dimensija. Tačiau yra atvejų, kuomet reikia žmonių spręsti konkrečias regioninės problemas, kurių negali spręsti mūsų vietos delegacijos E, atsiranda kritinių situacijų, kur reikia žmogaus. Pavyzdžiui, Bernadette Leon e, per arabų, pasa, arabų pavasario e, įvykius, ką kiti darė, pavyzdžiui, Sudane ar Patricija Flor vidurio Azijoje, Filipas Laforas Kaukaze. Tačiau aš, aišku, suprantu, kad yra e, problema, klausimas kyla, kaip tai dera biudžeto prasme. Dėl apsaugos kontraktų. E, turėjau rezervą du metus, pavyzdžiui. Iš pradžių aš nebuvau įsitikinęs, kad, kad tai mes visiškai teisingai tvarkome, buvo mokami dėlspingiai, kaip minėjo ponia Greslė per daug buvo atnaujinami kontraktai, e, nerima kelia ypač du kontraktai. Daug darbo nudirbta, sprendžiant šios klausimus. Su pasitenkinimu galiu pasakyti, kad mes išsprendėme tas problemas. Nors aš e, dar pasirašydamas metinės veiklos ataskaitą visų skaičių neperskaičiau, tačiau tą išlygą, kurią anksčiau laikėme, turėtume panaikinti. Ir, kaip sakė audito rūmai, kurie pernai nustatė vieną pavyzdį Venezueloje, kurume, kuomet apsaugos kontraktas buvo atnaujintas daug kartų ir tai nebuvo izoliuotas įvykis. Yra daug delegacijų, kurios pratesdavo, atnaujindavo apsaugos kontraktus. Ne dėl to, kad blogai, blogai tvarkomasi, bet todėl, kad kartais rinka yra ribota, reikia skelbti konkursą, o esama tvarka veikia, tai kodėlgi nepratesti to kontrakto. Kaip sakiau, per įžanginį žodį mes įkūrėme darbo grupę, kuri turėtų spręsti nuosekliai šias problemas delegacijose, teikti techninę pagalbą ir užtikrinti, kad ši, šis rytis būtų sutvarkyta. Tikiuosi, kad šiemet mes šias problemas išspręsime taip pat. Dėl Olafo memorandumo, kurį jūs minėjote, ponas Salfranka taip pat minėjo, paskutinį problemą išsprendžiame paskutinėmis dienomis ir su Giovanni Kessler galime visą tai užbaigti, man atrodo, po kelių dienų ar po kelių savaičių, gana greitai, praktikoje, kas kelia problemą. Gana smulkus dalykas dėl Olafo galimybių perduoti trečiųjų šalių teisminėms institucijoms. Na, pavyzdžiui, perduoti kažkokį dokumentą šaliai, kur teisės viršinybė garantuojama, gali kilti problemų. Komisija taip pat norėjo, kad būtų kažkoks skaidrumas užtikrintas. Ir bandėme rasti geriausią formuluotę, man atrodo, kad ją radome ir galėsime sudaryti susitarimą. Praktikoje 29 procentai memorandumo buvo suderinta jau daug mėnesių ir šiuo pagrindu mes dirbame toliau. Olafas pradėjo tam tikrų bylų su pagarba ponia Deutsch. Prašyčiau kreiptis į Olafą dėl skaičių mm, tų bylų, kurios užbaigtos ar ne. Jie turėtų atsakyti į tuos klausimus. Daugelis e, bylų mm, užbaigtos be jokių veiksmų, kartais disciplininė veiksmai taikomi. Man atrodo, 69 klausime mes pateikėme kai kurias e, detalės. Šešios rekomendacijos užbaigti tyrimą, dvylika tyrimų be jokių tolesnių veiksmų. Mes artimai dirbame su Olafu iš tikrųjų ir džiaugiamės jų pagalba. Galbūt e, labai netvarkingai kalbu, tačiau paskutinis klausimas, kurį atsakysiu dabar, tai yra suspenduotos sąskaitos. Aš pats skaitydamas dokumentus, e, ruoždamasis šiam sustikimui, uždaviau pats savo šį klausimą, kas tai yra. Iš tikrųjų, tai yra biudžetinis mechanizmas, kuris mums leidžia laikyti pinigus vienoje sąskaitoje prieš juos perkeliant į kitą sąskaitą. Pavyzdžiui, išskaičiuodami PVM išmokėjimų, tuomet turime PVM sumokėti kažkada vietos valdžiai. Arba, pavyzdžiui, socialinio draudimo mokėjimai, mes išskaičiuojame juos iš darbuotojų atlyginimų, juos palaikome kažkurioje sąskaitoje, kol sumokame e, tam, kam reikia sumokėti. Taigi tai yra laikina tranzitinė sąskaita. Jų yra apie 30 ir jos yra būtinos finansiniam valdymui, tačiau biudžetinio poveikio jos neturi, pinigai ten patenka ir išeina. Aišku, kad komisija tikrina mūsų apskaitą ir tai yra visiškai normalu tvarkytis taip su pinigais, kuriuos e, išskaičiuoti reikia vienu momentu ir vėliau sumokėti kitam šaltiniui. Dėl e, delspinigių. Jeigu turime kažką sumokėti už savo klaidas, tai bendrovės visiškai teisėtai gali reikalauti delspinigių. Mes turime vienodai elgtis su visais rangovais. Ir kaip jūs teisingai sakote, man atrodo, atsakydami į 309 Vintojo klausimą mes e, pasakėme, tai buvo Britų telekomas Argus ir dar viena bendrovė, kuri užtikrino apsaugą e, iš saugumo vartus. Na, aišku, taip neturėtų būti, tačiau taip atsitinka. Kartais mes pavėlodame apdoroti dokumentus, net nelaikus sumokame pinigus ir tada jie gali reikalauti palūkanų už pavėlotą mokėjimą. Tai yra svarbu disciplinai, nes kai kurios iš jo yra didelės, kai kurios nelabai. Ir joms negauti tų delspinigių e, yra, gali būti problema dirbant su mumis. Dėl delegacijų vadovų ir geografinio balanso, ponia Greslė. Na, svarbu, kaip skaičiuoti, kaip skaičiuosi. Man tai netrodo. Ne. Beje, neturiu tokių pačių skaičių kaip ir jūs. Aš sutinku su jumis dėl to, kad, na, kokį čia, kokį čia žodį panaudoti neseniai įstojusios, netaip seniai įstojusios valstybės narės nėra taip gerai atstovaujamas. Taip, dešimt šalių įstojusių 2004 metais, nes darbuotojų pasirinkimas iš jų yra mažesnis negu tų valstybių, kurios jau dirba sistemoje seniai. Tačiau jeigu pažiūrėsime į vadovus, Prancūzija 7, Vokietija 6, Junktinė karalystė 3, aukštesnio rango vadovai. Man atrodo, čia yra atsakymas į 16 klausimą. Delegacijų vadovai. Čia atrodo, kad Prancūzija 15, Italija 14, Ita Vokietija 10 ir taip toliau. Ne, čia nėra politinių pasirinkimų. Tiesiog kriterijus yra tinkamumas Man atrodo, kad valstybės narės pripažįsta, kad sistema yra visiškai skaidri ir objektyvi. Tačiau tiesa yra tai, kad aš puikiai pamenu, jog 2011 metais, kai pradėjome dirbti ir darbinom daug žmonių, turėjome, turėjome daug daugiau prašymų iš Prancūzijos ar kitų kai kurių valstybių negu iš kai kurių kitų. Taigi renkės iš tų, kurie teikia prašymą ir pamatai, kad, kad jeigu yra daug prašymų, tai ir sėkmingų kandidatų tarp jų yra daugiau. Toliau dėl konsulų, konsulatų. Aš trupai kalbėjau apie bendrą e, darbo vietą skirtingoms e, atstovybėms. Potencialiai tai yra gera sritis ieškoti sinergijos tarp valstybės narių ir išorės veiksmų tarnybos. Ir Čia mes tikrai labai daug dirbame. Sudėtinga. Apie tai kalbėjomės ir atvažiuodami čia automobiliu, nes bandome sinchronizuoti valstybių narių darbo atvarkę. Pavyzdžiui, jų nuomos sutarties pabaiga su mūsų e, nekilnojamo turto valdymu, tai nėra paprasta, nes visko lankščiai negali padaryti ir su užsienio reikalų ministerijų generaliniais sekretoriais kalbėjomės ne vieną kartą. Ir atėnuose neseniai jiems sakiau, kad, kad tai neveiks, jeigu mes nesieksime savo laisvą valią kartu dirbti. Ir mes turime, aišku, geriau atsižvelgti į valstybių narių poreikius, o valstybės narės e, turėtų nesakyti, galėtų pasakyti, kad mes nekeisime sutarties šiemet, palauksime, kol EIVT e keis sutartį. Na, tai sudėtinga, kartais ambasadoriai e, neturi pasirinkimo ar nenori dėlsti, kai jiems reikia keisti sutartis ar panašiai. Sunku pasakyti, aišku, tačiau tai nedidelis to, ką mes išleidžiame diplomatinėje veikloje apskritai dėl konsulatų mūsų pastatuose. Nežinau dabar atsakymą, tačiau tai yra įmanoma. Turime gerą pavyzdį Hošmino mieste, Saigone, e, Saigone, kaip jis vadinasi anksčiau. Mes padedame valstybės nariams e, išdavinėti Šengeno vizas per vieną biurą. kitur mes sakome valstybės narėse, kad jeigu nors nori dirbti mūsų pastatuose ir išdavinėti vizas mūsų pastatuose, tai yra įmanoma. Tačiau dar neturime konkretaus pavyzdžio, kurį galėčiau pateikti. Tačiau šią dvasę mes e, siekia daugiau matomiau pateikti ES ir teikti daugiau paslaugų nereziduojantiems ambasadoriams, kuomet jie lankosi sostinėje, pavyzdžiui, ir pasinaudoti ES delegacijos biurais, apsauga ir panašiai, rengti susitikimus. Tokias paslaugas mes teikiame ir galime daug čia nuveikti. Panas Lafranka kalbėjo apie Olafą, apie tai atsakiau. Toliau klausimas dėl darbuotojų korekcijų delegacijoje pagal finansinės e, pagal darbo krūvio įvertinimą delegacijose. Na ir mūsų vienas iš direktorių rimtai dirba čia. Mums reikia pakoreguoti tuos planus, kurie buvo parengti anksčiau, kuomet buvo baigti, baigtos finansinės priemonės, Ir dabar, kai mes žinome rezultatus, nemanau, kad čia yra dramatiškas didelis skirtumas, tačiau reikia padaryti tam tikras e, marginalinės korekcijas. E, pavyzdžiui, partnerystės e, priemonėje gausime papildomų darbuotojų. Tai nereiškia, kad mes vieną savaitę darbuotojus na, išsiunčiame, kitą savaitę priimame kitus. Dėl Panamos darbas e, vyksta sudėtinga atidaryti ir uždaryti delegacijas, tačiau mes puikiai žinome parlamento nuomonę ir galvojame, kaip reaguoti. Toliau dėl a, saugumo ir stebėsenos dėkoju parlamentui už papildomas lėšas, 6 milijonus eurų, kurie buvo skirti šiemet. Mes labai rimtai galvojame, kaip geriausiai jos panaudoti. Didžiausias prioritetas yra tam tikrose delegacijose užtikrinti didesnę pokalbių e, saugumą, užtikrinti saugesnės telefono linijas ir didesnį mobilaus, mobilių komunikacijų saugumą. Aš visiškai neturiu iliuzijų, kad to pakaks e, atsispirti aukštų technologijų polimui, kurios patiria ne tik mūsų e, patirime kartais iš mūsų e, sąjungininkų, bet ir, ir netaip geronoriškai nusiteikusių pusių. Tačiau e, kažką pagerinti galime ir aš džiaugiuosi, kad parlamentas skyrė papildomų lėšų, kad kažką galėtume padaryti jau šiemet. Pirminkė, tikiuosi, kad aš pat atsakiau į visus klausimus. Jeigu pamiršau, ką nors, tai labai atsiprašau ir galėsime pateikti daugiau informacijos po šio sustikimo. Ačiū ponui Salivanui. Na. Kalbant apie mūsų komitetą, ne visada yra lengva atsakyti mums kilusius klausimus. Dar žodis poniai Greslė, prašome. Jie nori užduoti papildomą klausimą. Na, kaip matote iš klausimų skaičiaus, mums e, reikia daug informacijos ir puiku, kad e, daug žmonių susipažino su užduotais klausimais bei pateiktais atsakymais. Aš norėčiau sugrįžti prie e, klausimo susijusiu su aukšto rango pareigūnu. Sakote, kad tikslaus skaičiaus nežinote. Aš pati atlikau paskaičiavimus ir kalbant apie tuos e, na, aukščiausio rango pareigūnus, jie išėję į pensiją gaus apie 10 tūkstančių eurų. Jeigu turite kitokio, e, kitokios informacijos, prašau e, ją mums patenkt, pateikti. Taip pat norėčiau pateikti du prašymus. Kiekvienais metais yra rengiama veiklos ataskaita ją rengia aukšto rango pareigūnai ir jeigu e, minėta pareigybė bus panaikinta, kas atliks tą darbą. E, paskutinėje ataskaitoje buvo kalbama ir apie audito veiklą dėl nuomojamų patalpų ir aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte visą sukauptą informaciją mums, kad mes galėtumėm ją turėti. E, dar norėčiau pasitirauti dėl darbuotojų. Yra atliekama, e, buvo atlikta darbuotojų e, na, kaip studija ir dėja tokios informacijos mes negavome, o ji būtų mums labai svarbi. Taigi, man atrodo, kad būtų teisinga ją mums pateikti. Ačiū, sako pirmininkas, ar jūs norėtumėte atsakyti užduotus klausimus. Taip, pirmasis jūsų klausimas. Aš pasakiau, kad viskas priklauso nuo apskaičiavimo ir e, ką jūs laikote aukšto rango pareigūnais. Aš turėjau omeny direktorių lygmenį. Ir būtent nuo to, ką jūs traktuojate aukšto rango pareigūnais, priklauso ir apskaičiavimai. Apskaičiavimai skiriasi, kadangi žmonės ateina ir išeina, e, kai kurios sutartis bus peržiūrėtos ir atnaujintos artimiausią ketvirtį, kai kurie žmonės e, paliks darbo vietas, greičiausiai ir braninės ašton pasiekėjas norės pokyčių. Taigi negalime kalbėti apie statinę situaciją ir situacija yra dinamiška ir dėl tos priežasties nėra stabili. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgsite į situaciją vienais metais, palyginsite ją su e, situacija po metų, matysite, kaip ji pasikeitė. Todėl tas geografinis pusiausvėros principas turėtų būti vertinamas laikui bėgant. Pone Gresler. Kai aš pradėjau dirbti, labai svarbu buvo tinkamas darbo pasidalymas tarp manęs ir kolegų. Ir mm, vienas e, turėjo dirbti kaip e, generalinis sekretorius, e, bendrauti su Europos parlamentu, kurti naujas sistemas. Todėl buvo puiku pradėjus dirbti tarnybai, na, sukurti tas pareigybės, kurios galėtų būti atsakingos už tam tikrų sistemų sukūrimą ir paleidimą. Dabar jau tos sistemos funkcionuoja ir sakoma, kad, na, kaip ir pernelyg yra tų aukšto rangų pareigūnų, mažai uh, kariuomenėje kareivių ir dėl tos priežasties esamą sistemą e, reikia keisti. Ir e, atvirai sakant, e, man atrodo, kad baronienas Ašton pasiekėjas turės priimti sprendimą dėl pareigybių panaikinimo ir kaip reikėtų keisti uh, E, esamą situaciją, kaip e, na, keisti e, kompetencijų pasiskirstimą tarp delegacijų, tarp vyrių pareigūnų ir taip toliau. Toliau jūs norėjote gauti daugiau informacijos dėl dėl mūsų naudojimų patalpų. E, jeigu parlamentui ši informacija yra reikalinga, iš tiesų mes tą informaciją galime pateikti. Ponas Salafranka pasakė, kad, na, kaip ir tarnyba neturi kas lėpti, mūsų visa informacija yra viešai prieinama. Vienintelė problema yra mūsų personalas, nes e, sukaupti ir pateikti jums informaciją reikia žmonių. Pone Grėslė, E, ta informacija buvo pateikta pirmoje ataskaitoje, taip pat ir antroje ataskaitoje. Tiesiog antroje ataskaitoje nebuvo nurodytos vietos konkrečiai, kur, tarkim, patalpos yra bendrai naudojamos. Pana Salafranka, gerai, mes e, ištaisysime šią klaidą. Taigi, jeigu mes turime informaciją, mes ją jums pateiksime. Pirmininkas, ačiū. Dabar diskusijas baigs. Audito rūmų atstovai. Taip pat suteiksiu žodį ir pranešėjai. Taigi dabar žodis ponui Tome Muguruza. Ačiū pirmininkė. Trumpai tariant, galime sakyti, kad kalbant apie išorės veiksmų tarnybą ir minėtus metus, daug e, dėmesio mūsų išvadose yra skirta socialinėms išmokos, šeimoms išmokoms. E, taip pat e, žinome, kad išorės veiksmų tarnyba reformuoja esamą sistemą ir tos pokyčius mes galėsime įvertinti tada, kai ateityje atliksime auditus kai žiūrėsime, kokia yra tarnyboje taikoma kontrolės ir priežiūros sistema. Būtent e, tada ir žiūrėsime, kaip yra įgyvendintos ankstesnių metų rekomendacijos. Taip pat norėčiau e, sureaguoti dėl to, kas buvo pasakyta dėl pensijų. Buvo sakyta, e, kad kyla problemų dėl pensijų kurios yra mokamos išorės veiksmų tarnybos darbuotojams. Turiu pasakyti, kad kalbant apie 2013 metus, audito rūmai e, vertina apskaičiavimo metodiką, kaip, kuri yra taikoma e, pensijoms apskaičiuoti, taigi šiuo klausimu audito rūmai dirba. Kaip e, kolega ponas Fazaka pasakė, audito rūmai e, galės imtis, e, ketina parengti e, specialią ataskaitą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Dėkuoju. Uh, Dėkui dabar žodis pranešėjai. Pabaigos žodžiui. Ačiū pirmininkė. E, ačiū kolegams taip pat, kalbėsiu labai trumpai ir pasakysiu, kad e, man atrodo, kad e, mes labai turėjome vertingą pokalbį, noriu padėkoti ponoje Salivanui ir jo darbuotojams už tai, kad jie patekė mums tokius išsamius atsakymus. Aš kalbu ne tik taip dėl išmandagumo mes patikėme savo klausimus, jie buvo atsakyti išsamei ir ši informacija buvo labai vertinga. Na, dėkojame pranešėjai, dabar baigiame diskusiją šią temą. Na, labai ačiū, ponė O'Sullivanai. Ir prašom perduoti mūsų geriausius linkėjimus vyriausiai įgaliotiniai. Ir tikėsimės, kad kitą kartą jį pas mus apsilankys ir mes su nekantrumu lauksime to įvykio. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, ich darf. Äh, Kolegos, Toliau kitas klausimas, pono Balčyčio pranešimas apie auditorumų specialiąją ataskaitą dėl darbo galimybių vyresniems darbuotojams. Suteiksiu žodį pranešėjai, tačiau prašau netrukšmauti, kad visi galėtume girdėti įžanginį pono Balšyčio žodį, mūsų pranešėjo. Prašom. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Šią temą jau kalbame ne pirmą kartą komitete. Dėl šios auditų rūmų ataskaitos buvo parengtas e, mūsų kolegos Deriko Vogano darbo dokumentas, kurį e, aptarėme dar praeitais metais komitete ir kuriame taip pat buvo aiškiai išdėstytos tam tikros problemos, kurios kartojasi ir mano e, pranešime. Šioje specialioje ataskatoje kalbama apie 2007-2013 metų Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą vyresnio amžiaus darbuotojų integracijai darbo rinką. Europos socialinis fondas yra pagrindinis finansinis instrumentas skirtas remti valstybės narės užimtumo srityje, ypač skatinant bedarbių ir nepalankėje padėtėje esančių asmenų integraciją į darbo rinką. E, trumpai kalbant apie skaičius, e, šito e, socialinio fondo lėšas per septynių metų laikotarpį pereito, metų, tai pereito finansinio programavimo laikotarpį sudarė apie 75 milijardus eurų ir tai sudarė beveik 8 procentus viso ES biudžeto. Auditui buvo atrinktos šešios programos, kurios buvo vykdomos Italijoje, Lenkijoje, Jungtinėje karalystėje ir Vokietijoje. Šioje ataskaitoje susidurėme su ta pačia eilę metų besikartojančia problema, tai yra nuoseklių ir palyginamųjų duomenų nebuvimu. Todėl jau nekelia nuostabos, kad auditorumai visą laiką konstatuoja, jo komisija neturi nuoseklių duomenų ES lygmenių apie veiklos tikslus, apie rodiklius, apie skirtas lėšas, bei negali nurodyti, kiek vyresnio amžiaus darbuotojai pasinaudodami Europos e, socialinio fondo finansavimu, įgyjo naują kvalifikaciją ar susirado arba išsaugojo darbo vietą. Be to, nors komisija ir peržiūrėjo ir tvirtino valstybių narių veiklos programas, tačiau nebuvo nustatyta bendrų privalumų įrodiklių, kas šiandieną neleidžia daryti išvadų apie programuose numatytų veiksmų efektyvumą bei įvertinti veiklos rezultatus, kaip buvo panaudoti efektyviai pinigai. Noriu pažymėti, kad e, komisija yra atsakinga už galatinį ES lėšų panaudojimo e, efektyvumą ir komisijos yra pareiga ir atsakomybė sukurti kontrolės mechanizmus ir duomenų iš valstybių narių gavimo sistemą, kad vėliau tų duomenų pagrindų būtų galima įvertinti, kaip buvo panaudoti ES pinigai konkrečiais atvejais ir konkrečiu laikotarpiu. Atsižvelgdamas į auditorumų pastebėjimus ir rekomendacijas, Į savo pranešimą taip pat įtraukiau labai konkrečius pasiūlymus, iš kurių norėčiau paminėti keletą. Tai pirma, privaloma yra nustatyti visoms veiksmų programos privalomus bendrus rodiklius, apie ką jau kalbėjau prieš tai. Antra, kad vis, veiksmų programuose turi būti aiškus priežastinis ryšys tarp nustatomo veiksmų ir siekime tikslų. Trečia, komisija turi užtikrinti duomenų iš valstybių narių surinkimo sistemą bei užtikrinti duomenų palyginamumą. Ir ketvirta, komisija turi daug efektyviau užtikrinti valstybių norių veiksmų programų kontrolę, stebėsiną, kad būtų galima savalaikiai reaguoti ir atlikti programų korekcijas, jei matoma, jog nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Nors komisija savo atsakymuose teigia, kad 14-20 metų periodų jau išteisyti minėti trūkumai ir įvedami privalomi bendrėjai programų reikalavimai, tačiau vis vien ateityje išlieka grėsmė, kad tie privalomo reikalavimai kiekvienoje valstybėje narėje bus suprasti skirtingai ir kad mes vėl sekančiame laikotarpyje, penkių metų parlamento, naujo parlamento laikotarpyje, turėsime e, didžiulės e, krūvas dokumentų, jas skaitysim, jas analizuosim, tačiau galutinėme variante bus padarytas prierašas, kad patikimų duomenų nėra ir mes negalim pasakyti vieno ar kito fakto. Ačiū labai uždėmesi ir tikėkime, kad ateityje Europos komisija atsižvelgs į mūsų pastovų reikalavimą e, nustatyti tam tikrus privalomuosius ir kontrolės mechanizmus, ir domenų surinkimo principus. Ačiū pirmininkė. Vielen Dank, Herr Kollege Balcitis. Ich darf jetzt Labai ačiū, ponia Balčytė. Taigi dabar galime pradėti diskusiją. Pone Zartifrėla. Ačiū, pirmininkė. Vienas iš svarbiausių iššūkių vyriausybėms yra gyventojų senėjimas. Todėl ir Tenka pergalvoti pensijų sistemų sąrangą ir tai reiškia, kad turime daugiau galvoti ir apie vyresniamžiaus darbuotojų padėtį. Na ir mes bandome užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos, kad niekas nebejotų vyresnių žmonių galimybėmis e, neš čia savo įnašą darbo. Šie žmonės e, svarbiai prisideda prie bendrovių konkurencingumo. Noriu priminti Jums, pagal 20 metų strategiją turime tikslą sumažinti nedarbo lygį, taigi vyresnių žmonių integravimas darbo vietoje yra labai svarbus veiksnys. Čia taip pat ir turime, turime stengtis siekti šių tikslų. Na. Na, mano nuomonė, sunku čia rasti tinkamus rodiklius, kurie leistų mums e, veiksmingai įvertinti išlaidų efektyvumą. Europos Sąjunga turi papildomą vaidmenį šalia valstybių narių užimtumo srityje. Todėl labai sunku yra rasti bendrus rodiklius, kurie mums leistų įvertinti šios veiklos veiksmingumą. Kalbant apie politiką skirtą vyresniam amžiaus žmonėms, tai čia kalbame apie žmonės dirbančius bendrovėse arba savarankiškai dirbančius. Ir e, programos veiksmų poveikį daugelį atveju netaip lengva apskaičiuoti, kurio, kai kurios problemos, kurias, kurios yra nustatytos, bus sprendžiamas panaudojant naujas priemonės e, nuo 13, veikiančias nuo 13 metų, bendradarbiaujant tarp atsakingų institucijų. Ir tuomet informacijos dalyjimasis bus lengvesnis ir e, padės keistis, tai padės keistis geriausia patirtimi. O lėšos, ES lėšos bus panaudojamos efektyviau per kitą finansavimo laikotarpį. Ačiū. Ar kitos frakcijos norėtų ką nors e, pasakyti šiuo klausimu? Kol kas ne. Tuomet komisija, ar jūs turite čia atstovą? Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Sako pirmininkas, dėkoju. Aš labai norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą. Jame iš tikrųjų yra labai svarbių rekomendacijų, kad galima būtų geriau pasirūpinti vyresniais darbuotojais ateityje. Taip pat noriu padėkoti ir audito rūmams už puikiai atliktą darbą, nes iš tikrųjų buvo įvardintos tam tikros silpnos vietos, e, užtikrinant e, vyresnių darbuotojų padėtį. E, žinoma, auditorumų ataskaitoje kalbama e, daugiausiai apie tą teisinę bazę, kuri buvo taikytina 2007-2013 metais. E, tuo tarpu nuo sausio pirmosios atsiranda nauji reglamentai susiję su naujoju programavimo laikotarpiu. tarpiu Ir iš tikrųjų anksčiau nebuvo apibriešties, e, kas yra vyresni darbuotojai. Valstybės narės turi skirtingas apibrieštis. Ankstesnėje reglamentavimo bazėje nebuvo bendrų rodiklių ir sunku buvo e, stebėti veiklą, kaip kad pranešėjas ir sako. E, taip pat e, pagal ankstesnį reglamentavimą į e, senesnius darbuotojus galima buvo žiūrėti dviem per dvi perspektyvas arba apskritai kaip Um, viena iš e, darbuotojų kategorija arba specifiškai kaip vyresnieji darbuotojai. E, dar e, reikėtų pasakyti, kad audito rūmų keltas problemos buvo neužmirštos rengiant naują reglamentavimą naujajam programavimo laikotarpiai Ir vienas iš tų pokyčių bus tas, kad Europos socialinis fondas e, labiau susitelks ties strategija 2020. Jeigu norime užimtumą padidinti iki 75 procentų iki 20 metų, turime sutilti dėmesį ir į vyresnius darbuotojus. Ir todėl e, naujame reglamente iškeliamas būtent šitas investavimo prioritetas, kurio tikslas specifiškai yra vyresniai darbuotojai. Dar viena naujovė naujajame reglamente, pasimokius iš ankstesnio reglamentavimo, yra tai, kad e, atsiranda vadinamasis performance framework arba e, įgyvendimo ar veiklos mechanizmas, e, kuris labai nurodys tiksliai, kada kas turi būti pasiekta, kokie tikslai, kokiais veiksmais ir taip toliau. Dar vienas dalykas. Atsiranda bendri rezultatų e, rodikliai, kurie bus taikytini visoms programoms ir tada lengviau bus galima įvertinti, ar valstybės narės e, veikia taip, kaip turėjo veikti. Tie rodikliai e, formuluojami atlikus e, ilgą sunkų darbą draugę su valstybėmis narėmis ir dabar tie Common Output and Results rodikliai bus taikytini taip pat ir programoms skirtoms vyresniems darbuotojams. Taip pat e, valstybės narės e, yra kviečiamos sukurti solidžias e, stebėsenos ir įvertinimo sistemas. Na ir reikia akcentuoti, kad komisija nuolatos rengia gairės ne tik savo tarnautojams, bet ir valstybių narių e, na, darbuotojams rengdamos, rengdama e, tam tikras gairias, e, rengdama įvairiausius renginius ir seminarus valstybėse narėse. Dėkoju. Ačiū. Ar auditorumai ką nors norėtų pridurti? Atrodo, kad ne. Taigi, e, jeigu pranešėjas norėtų dar e, pabaigai ką nors pasakyti, prašau. Taip pat e, noriu padaukoti auditorumam už gana pateiktus gerus pasiūlymus. Ir taip pat noriu padėkoti komisijai, kuri tikrai nudžiugino dabar mus visus, kad jau bus visiškai kita apskaitos, kontrolės sistema, kad bus privalomieji rodikliai. Jeigu jų nebus, e, tai mes visada susidursim su ta pačia problema. Aišku, šiek tiek keistoka, kada mes nuo, iki, e, nu, nuo 2007 iki 2013 metų panaudojam gana nemažą piniginių lėšų sumą ir visose srityse mes per septynis metus susidurim su vienu klausimu, kad nebuvo nustatyti privalomieji rodikliai kad nebuvo nustatyta valstybėse narėse elementarus kažkoks nors paprastas priežiūros mechanizmas ir šiandieną negalim atsakyti į vieną klausimą, kaip efektyviai tos lėšos buvo panaudotos. Tai tikrai aš irgi manau, kad reikia baigti su praeitim, bet nuo 2014 metų tikrai reikia labai preciziškai reikalauti iš Europos komisijos vieno pagrindinio tikslo, kad jie neštų atsakomybę už ES pinigų efektyvų panaudojimą, bet kurioje ES valstybėje, jeigu tai yra mūsų visų ES piliečių pinigai. Ačiū labai. Ja, vielen Dank. Thank you very much. Ačiū. Mes galime baigti diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto ir siūlau padaryti penkerių minučių pertraukėlę. ir mm, penktą valandą pratesime mūsų darbus. Taigi po kelių minučių tęsime darbus.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

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die unterbrochene Sitzung unseres. Gerbiami kolegos, tęskime mūsų darbą. Aš norėčiau pasisveikinti su Europos parlamentų generaliniu sekretoriumi Klausu Vėle. Taip pat aš norėčiau pasveikinti pasakyti, kad dėje ponas Pitela nesuspėjo į lėktuvą, todėl ši, į šiandienos posėdį netvyko. Taigi, ponui Klausui vėlė šiandien bus skirta daugiau galimybių pasisakyti. Siūlau visų pirma suteikti žodį audito rūmų atstovams. Prašome. Dėkoju pirmininkė. 2012 metais Europos parlamentas ir taryba buvo viena iš tų institucijų, kuriuose buvo atliktas išsamus priežiūros ir stebėsenos sistemos įvertinimas. Reikia informuoti, kad audito rūmai nenustatė kažkokių rimtų e, trūkumų Europos parlamento priežiūros sistemoje. Mes įvertiname procedūras, kaip yra e, samdomi laikini darbuotojai ir dėl to pastabų nepateikė teikiame. Audito rūmai nustatė nedidelius e, trūkumus susijusius su pirkimo procedūromis. Ir e, buvo padarytos administracinės klaidos e, vieną kartą buvo padaryta klaida susijusi su dokumentais, o antrą kartą buvo neteisingai pritaikomi kriterijai. Kalbant apie socialinių išmokų E, klausimą. Europos, e, tiksliau, audito rūmai dėl to pateikė savo pastabas praeitįje. 2012 metais paaiškėjo, kad Europos parlamentas įgyvendino priemonės, kad būtų galima sušvelninti kylančią riziką. E, audito rūmai atkreipė dėmesį, kad vis dėl kyla pavojus išmokėti netinkamas sumas, kadangi išmokos yra daromos pat remintis darbuotojų pateiktomis deklaracijomis. Mes teikiame rekomendaciją, kad Europos parlamentas pagerintų viešųjų pirkimų procedūrą e, ir taip pat pripažįstame, kad buvo imtasi veiksmų, buvo organizuoti atitinkami apmokymai. Audito rūmai e, stebės situaciją ir teiks e, savo išvadas apie pasiekimus. E, vidaus auditoriams Europos parlamente norėčiau padėkoti ir jeigu turite kažkokių klausimų, esu pasirengęs juos atsakyti. Ačiū auditorumų atstovui, ponui Tomėmo Gurūza, aš dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vėlė. Thank you. Dėkoju. Norėčiau pateikti bendro pabudžio pastabas dėl 2012 metų ir taip pat pristatysiu na, tokį bendrą kontekstą. Nuo 2012 metų e, yra susidariusi ypatinga biudžetinė situacija, nes kalbant apie 2012 ir 2013 metų biudžetus, E, biudžetas padidėjo tik tai 1,9 procentais. Tačiau reali situacija yra tokia, kad nuo 2012 metų biudžetas jo apimtis mažėjo. E, Atsižvelgianti tai, kad ES sudaro dabar 28 valstybės narės ir kad e, baigiantis Europos parlamento e, kadencijai yra patiriama papildomai išlaidų. Taip pat yra ir vykdomos ryšių su visuomenė kampanijos. E, Europos parlamento darbuotojų skaičius yra sumažintas 5 procentais. Ir tai reiškia, kad prisimdami naujas pareigas turime būti kūrybiški. E, Europos parlamentas, jo administracija e, turi e, nustatyti, kokių užduočių toliau nebevykdys arba, pavyzdžiui, kurios užduotis yra nebe aktualios. Pavyzdžiui, Kalbant apie 12 metus, buvo suburta bendra darbo grupė, kur buvo vertinama situacija ir e, žiūrima, kur būtų galima, pavyzdžiui, sutaupyti lėšus arba sumažinti išlaidas. Buvo identifikuotos keturios e, sritis, kur, pavyzdžiui, būtų galima imtis veiksmų. Nuo pereitų metų e, žinome, kokios yra problemos, su kuriamis mes susidurime dėl ekonominės krizės Europos Sąjungoje ir tai, kad tos ekonominės krizės pasiekmes yra jaučiamos vis dar dabar. Be to, Europos parlamentas susiduria su e, logistinėmis problemomis. E, Taip pat e, kyla problemų ir dėl e, maitinimo paslaugų ir taip toliau. Taigi iš viso buvo identifikuotos septynios rytis, kur būtų galima sutaupyti lėšų. E, taip pat ir kalbant apie vertimo paslaugas, o laukiant naujų Europos parlamentų rinkimų stengiamės dirbti kuo galima na, efektyviau E, tarkim, teikiame pasiūlymus e, dėl e, papirinių dokumentų naudojimo atsisakymo, siūlome, kad komitetai bendradarbiautų kartu, organizuodami posėdžius. Taigi 2012 metais susidūrėme su labai dideliu skaičiu iššūkių susijusių su patalpomis. E, konkrečiai kalbu apie vieną nekilnojimo turto projektą, kuris yra pradėtas įgyvendinti 2012 metų pradžioje Adenhairo pastatas. Ir e, matėme, kad e, nors pradinis biudžetas buvo fiksuotas, e, dėje e, vėliau pati gavome e, pasiūlymų, kurių bendra kaina buvo 30 procentų didesnė. Tokie pasiūlymai mums buvo nepriimtini ir galiausiai buvo patvirtintas toks pasiūlymas, kuris na, atitiko mūsų lūkesčius. Žinote, kad taip pat mums kyla problemų dėl pastatų Briuselėje. Galite sakyti, kad šis klausimas nėra naujas, bet mes keičiame apskritai nekilnojimo turto politiką ir puiku, kad kai kurios problemos paaiškėja jau dabar, siekiant išvengti, tarkim, didesnių problemų ateityje. Todėl galime e, pasidžiaugti tuo, kad investicijos į mūsų pastatus e, jau atsipirko. Nuo 2012 metų e, mūsų apskaita remiasi patirtomis išlaidomis. Tokiu požiūriu mes jau vadovaujamės keletą metų ir Tai leidžia mums e, sistemiškai įvertinti patiriamus kaštus. Bei, e, na, lengviau subalansuoti patį biudžetą. Ačiū, sako pirmininkas, dabar norėčiau suteikti žodį komiteto nariams. Ponas e, Ivanas yra pranešėjas. Prašome. Aš vėl sančia prin a mulțumi domnului Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti generaliniam sekretoriui, su kuriuo kartu labai veiksmingai dirbome. Ir esu įstikinęs, kad toks puikus bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Mums pavyko labai gerai dirbti ir su kitais generaliniais direktoriais, surengėme labai vaisingų posėdžių. Todėl noriu padėkoti Jums, generalinis sekretoriau, nes Jums pavyko konsoliduoti vidaus audito vaidmenį. Dabar vidaus audito departamentas yra daug aktyvesnis ir gali daug daugiau nuveikti negu praeitėje. Man teko kalbėtis su e, darbuotoju, kuris vadovauja vidaus auditui. E, noriu padėkoti taip pat ponui Džiani Pitela, kuris puikiai bendravo su mūsų komitete. Jis atsakingas už biudžetą, aišku. Todėl būtų labai neblogai man jam padėkoti asmeniškai. Noriu padėkoti taip pat e, parlamento administracijai apskritai, nes nusintėme administraciją 140 klausimų, atsakymai buvo aiškus, skaidrus. Man atrodo, kad visi rado atsakymus į savo užduotus klausimus. Esu sakęs jau anksčiau ir pakartosiu tai šiandien, kad šis laikotarpis yra sudėtingas. Po to, kai patvirtinsime šitą pranešimą, prasidės iš karto rinkimai. Turės vykti rinkimų kampanija. Mes galėsime patalpinti video reportažus apie parlamentą. Atrodo, kad 12, 12 metai parlamentui buvo geri, pozityvus, įvyko pozityvių pokyčių, sumažintos išlaidos, e, pagerintos e, parlamento teikiamos paslaugos, jų kokybė. Girdėjome, kaip auditorumai pateikė išorės audito įvertinama, tai yra pozityvus parlamento įvertinimas. Tačiau aš trumpam norėčiau sustelkti ties vidaus audito aspektais. Labai e, detaliai nekalbėsiu, tačiau manau, kad būtų verta pakartoti kai kurios dalykus ar grįžti prie kai kurių aspektų. Ypač direktoratų kom trad e, pakeitimų. Būtent kas leido e, sumažinti išlaidas ir e, pagerinti jų darbo veiksmingumą. Taigi, kas pasiekta, kokios išlaidos staupytos. Balandžio mėnesį E, jau atrodo gali sesija įvykti ir Briuselėje. Dabar žodį suteiksime vidaus auditoriui Robertui Kavanai, kur jūs prašom. Uh, thank you, Chairman. And... Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už galimybę pateikti savo 2012 metų ataskaitą. Ji, žinoma, yra tų metų vidaus audito veiklos rezultatas. E, mes taip pat e, e, greta įvertinimo teikiame ir rekomendacijas dėl e, ateities veiksmų e, siekdami, e, kad būtų susitarta su vadovybė dėl pasiūlytų veiksmų įgyvendinimo. Mūsų ataskaita už 2012 metus remiasi kiekvienos kasmetinės uh, programos įvertinimu ir visų pirma rizikos įvertinimu. E, rizikos vertinimas leidžia e, išteklius nukreipti būtent ten, kur e, ta rizika yra didžiausia. 2012 pagrindinis e, mūsų tikslas e, buvo pasiekti e, E, kaip yra įgyvendinami sutarti veiksmai po e, auditorių ataskaitų. Pagal e, naują požiūrį kiekvienais metais apžvelgiama tai, kaip yra įgyvendinami ankstesnių ataskaitų pateiktos e, rekomendacijos. Apskritai e, buvo rekomenduota atlikti 153 veiksmus, iš kurių 80 jau yra įgyvendinta. E, kitais a, likusiais atvejais darbas dar vyksta, kai kuriais atvejais e, rizikos lygis įvertinant iš naujo buvo sumažintas. E, didelės rizikos sričių veiksmai sumažėjo nuo 8 iki 2. E, nemažai generalinių direktoratų patobulino savo veiklą viešųjų pirkimų srityje. Buvo padaryta kai kurios pažangos, bet lieka dar e, tam tikrų veiklos ryčių, kur ta pažanga nebuvo pakankama. Padaryta pažanga veiksmuose e, susijusiuose su politinėmis partijomis ir asociacijomis. E, kol kas e, dėl devinių e, likusių negyventų veiksmų, e, jų gyvenimas priklauso dėl e, naujosios DFP įsigaliojimo. Audito nuomonė patvirtina, kad apskaitai kontrolės veiksma atitinkamuose generaliniuose e, direktoratuose e, yra patenkinama, kad laikomasi taisyklių. Auditas taip pat parodė, kad reikėtų sustiprinti kontrolės ir valdymo procedūras kai kuriuose srityse, kur rizika nėra tokia didelė. E, E, geresnė atskaitomybė parlamento nariams yra reikalinga, kai kalbama apie jų padėjėjų e, padėtį po to, kai jie baigia darbą. su personalo ir finansų generalinis direktoratais yra numatytas e, septynių veiksmų darbo planas. E, auditas e, taip pat bandė įvertinti tam tikrą buhalterinę atskaitomybę ir auditas patvirtino, kad daugumoj atvejų tikslai buvo pasiekti. Rizika išlieka keliose srityse dėl nekilnojamo turto pripažinimo ir e, įvertinimo. Čia reikia e, sustiprinti įvertinimo taisyklės, reikia sustiprinti apskaitą pagristą kaupiamuoju principu. Ir su uh, vyriausiųjų buhalterių, Inlo finansų ir kitais direktoratais sutarta dėl aštuonių punktų veiksmų plano. Buvo taip pat audituotas e, ITEC generalinio direktorato e, atliktas e, internetinės telefonijos e, paslaugų pirkimas. Nebuvo pakankamai skaidrumo dėl pagrindinių sprendimų to projekto pradžioje ir pasirenkant gamintoje. E, antroji audito dalis yra susijusi su e, dar e, vienu tokio tipo telefono aparatų pirkimu siekiant išspręsti šios klausimus vidaus Auditas parengė trijų punktų rekomendacijas, jas suderino su ITEC generaliniu direktoratu. Vienas iš tokių veiksmų bus senesnių modelių pakeitimas naujesniais. Taip pat e, buvo nuspręsta išplėsti tiekėjų skaičių ir pagerinti projektų valdymą. E, Auditas taip pat pademonstravo, kad 2010 metų biuro sprendimas dėl e, pastatų politikos yra svarbus žingsnis e, suformuluojant e, parlamento patalpų poreikius. 2011 metais e, išorės įvertinimai, e, išorės vertintojai patvirtino, kad e, veiksmai šioje srityje atliekami pagal aukščiausius kokybės standartus. Veiksmo planų klasifikavimo planai paremti rizika turės būti išplėsti į visas veiklos sritis. Penktame skyriuje yra pateikiami ataskaitos išvados dėl vidaus audito veiklos. Apskritai stebimas e, situacijos pagerėjimas ir e, rizikos e, lygio sumažėjimas e, visose departamentuose ir tarnybose. Išvadose taip pat sakoma, kad kredituotas paramos patikimumas Nuo 2008 metų audito ataskaitos e, ženkliai pagerėjo. Taip pat daroma išvada, kad 2012 metais e, nebuvo pažeistas e, vidaus audito nepriklausomumas. Aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su visais Europos parlamento departamentais renkiant 2012 metų audito ataskaitą. Labai ačiū ne tik už jūsų ataskaitą, bet ir už jūsų darbą. Vidaus auditoriai visada yra svarbus, nors nėra visada mylimiausi žmonės, tačiau manau, kad būtin, jie yra būtini. Kągi. Dabar noriu paprašyti kolegų pasisakyti frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcija. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Klausą Velę, ir padėkoti, kad jis atvyko pas mus. Noriu padėkoti vidaus auditoriui, audito rūmams ir kolegoms, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Norėčiau užduoti keletą klausimų, nors iš dalies kai kurie jau atsakyti raštu, tačiau į kitus dar ne. Dėl Bruselio plenarinių posėdžių salės norėčiau sužinoti, kiek kainuos statybos remonto darbai Ar žinome, kokį poveikį tai turės biudžetui? Dėl planavimo ir įsigėjimo, tai šie dalykai mums visada, mums visada domina, kokio, kokie kontrolė, kontrolės mechanizmai egzistuoja ir kaip, kas daroma bandant panaikinti tos trūkumus, kurie buvo nustatyti e, pirkimų procesuose. Ir kokios procedūros taikomos įvairiose generalinėse direktoratuose. Taip pat norėčiau paklausti, ar atliktas nepriklausomas vertinimas Na ir po to klausimas vidaus auditoriui, ponui Galvinui. Gal galėtumėte daugiau pasakyti apie vidaus audito veiksmų plano užbaigimą, kuris turėjo būti baigtas 12 metų pabaigoje. Na ir pagaliau mus labai domina Europarlamento televizijos išlaidų ir naudos analizė. Ačiū. Siūlau išklausyti keletą klausimų iš eilės. Hans Peteris Martinas Ačiū. Aš e, pateikiau klausimų klausimynę, norėčiau dabar keletą jų pakartoti, nes juos nebuvo atsakyta. Galbūt jūs, generalinis sekretoriau, galėsite perduoti tuos klausimus, kam priklauso Aš uždaviau klausimą apie parlamento narių kelionių išlaidas, skrydžius, klausimų apie brangiausias misijas 12 metais ir taip pat klausimų apie išlaidas darbuotojams. Na, taip pat yra klausimų su tuo, kad vertimo išlaidos, vertimo raštų išlaidos sumažėjo šiek tiek, tačiau kai kurie klausimai liko neatsakyti. Taip pat buvo užduotas klausimas apie darbuotojus, kurie anksti išeina į pensiją ir taip pat dėl pastatų valymo paslaugų. Taigi norėčiau sulaukti atsakymų iš šios klausimus. Kaip parlamento narys norėčiau Jums priminti, mes nusintėme du laiškus su kai kuriamis problemomis, pavyzdžiui, dėl vairuotojų tarnybos. Ir vis dar laukiu atsakymų į tuos klausimus, kurios patikiau raštu. Ponas Mulderis, jeigu neklystu, tai plenarinis plenarinės posėdžių salės remontas e, pakliuvo į garantiją dešimties metų. Tai nieko nekainavo e, parlamentui. Tačiau kaip yra su remontu Briuselėje, už kurį reikės mokėti mums? Ar faktiniai mokėjimai atitinka lūkesčius? Labai ačiū, Inga Greslė. Dėkuoju. Vidaus auditorius parengė nuomonę, tačiau norėčiau sulaukti jos raštu, kadangi auditorius kalbėjo labai greitai. Buvo sakyta, kad plenarinių posėdžių salėje remontuoti reikia 2 milijonų eurų. Noriu užduoti klausimą, ar bus e, sukurta kažkokia apskaitos sistema. Taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl savanoriško pensijų fondo. E, kiek tas fondas galės funkcionuoti e, ir kiek laiko tas fondas bus tvarus. Toliau dar vienas nedėlis pastebėjimas. Um buvo suteikta subsidijų e, grantų vienai Bulgarijos įmoniai. O ši įmonė e, turi tam tikrų ryšių su Bulgarijos socialistų partija. Ir aš išvelgiu tam tikrą interesų konfliktą šioje situacijoje. Egzistuoja aiškios taisyklės dėl interesų konfliktų pareiškimo, jeigu, tarkim, gaunamos pajamos viršyje tam tikrą ribą. Aš tiek pasidomėjau minėtą kompaniją ir atrodo, kad ji yra taip pat susijusi su skandalu kilusiu Austrijoje. Ir um, įmoniai teko sumokėti pusantro milijono eurų baudą. Taigi, jeigu pasidomėsite daugiau minėtą įmonę, pamatysite, kokia yra jos e, finansinė situacija, jeigu pažvelgsite į šios e, įmonės sąskaitas 2008 metais, matysite, kad įmonė yra ženkliai įsiskolinusi. Ir daug kreditorių norėjo netgi kreiptis į teismą. Todėl aš norėčiau sužinoti, kodėl buvo priimtas sprendimas skirti e, lėšų minėtai įmoniai. Taigi aš norėčiau sulaukti atsakymo į šį klausimą, nes sulaukiu laiškų iš visos Europos ir žmonės tiesiog yra sunerimę, sunerimę dėl tokios situacijos. Ačiū. Ačiū už tokį labai svarbų klausimą. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Ines Ajala Sandar. Ačiū pirmininkė. Ačiū Klausui Vėlę, kad jie atvyko į mūsų komitetą. Aš norėčiau paklausti jūsų apie štai ką. Dėl sekretoriato darbo organizavimo, e, kaip, na, tas, e, kaip sekretoriatas galėtų efektyviau dirbti ateityje nes e, atrodo, kad dabar yra keičiamos, keičiamos ir kompetencijų sritys, tad norėčiau gauti daugiau informacijos šiuo klausimu. Be to, visai neseniai buvo įvykdytas išpolis e, prieš mūsų informacinių technologijų sistemą. Europos parlamente teko mums e, keisti mūsų slaptažodžius ir taip toliau. Ir viso to pasikoje e, svečiai atvykstančius į Europos parlamentą neturi prieigos prie Um, internetinio ryšio. Taigi norėčiau sužinoti, kaip šis klausimas bus sprendžiamas ateityje. Tai yra, jeigu bus susidurta su kibernetiniais išpoliais ateityje, nes pastarosios na, sukelia vis daugiau e, problemų ir nepatogumų. Galiausiai norėčiau pasveikinti Jūs e, dėl e, to, kad e, Europos parlamente biblioteka puikiai dirba. Ir reikia pasakyti, kad ruošintis Europos parlamentų rinkimams biblioteka yra labai svarbus informacijos išteklius. E, labai svarbu, kad e, tokia tarnyba e, egzistuos ir ateityje, o tie žmonės, kurie reguliariai naudojasi bibliotekos paslaugomis, jie labai džiaugiasi. Ačiū, daugiau pasisakyti norinčių nematau, taigi dabar norėčiau suteikti žodį Klausui Vėlę. Prašom atsakykite į klausimus. Labai ačiū grįšiu prie klausimų, kuriuos uždavė pranešėjas, nors e, kai kurie klausimai ir dubliavosi, pavyzdžiui, dėl posėdžių salės, tad e, gal kartu juos man teks atsakyti, bet pradėkime nuo plenarnių posėdžių salės klausimo. Remonto darbų kainos įvertinimas buvo apie 3 milijonai, tačiau dabar manome, kad už 2,3 milijoną galime juos atlikti. Turime darbų grafiką. Prieš kalėdas e, turėjom dviejų savaičių atsilikimą, bet e, darbus vykdantį įmonė dabar pasistengė tą atsilikimą kompensuoti, tad viskas vyksta pagal grafiką. Dabar jau turime palai, e, įrengtą e, palaikomąją struktūrą, e, tad struktūrinis darbas atliktas, o dabar priežiūros atstovai dirba vietoje, tikrindami, ar lai, e, užtikrinami saugos standartai. E, šiuo metu nėra e, kažkokių problemų dėl galimybės surenkti mini plenarinę sesiją šioje salėje. Nepaisant sudėtingų darbų, remontuojant lubas, tame tarpe ir pakeliant jas aukštyn, nepaisant e, tų sudėtingų darbų, aš esu tikras, kad mini, kita mini plenarnė sesija bus jau surenkta šioje posėdžių salėje. Dėl e, garantijos dešimties metų garantinis laikotarpis jau yra pasibaigęs. Rangovas, kuris e, pastatė, e, sukonstravo pradinės lubas, e, laikėsi tuo metu galiojančių visų nuostatų. E, tuo metu, kai tos lubos buvo statomos, e, jos atitiko pilnai visą reglamentavimą, kuris tuo metu egzistavo, tad mes teisiškai jokio ieškinio tuo pagrindu teikti negalime. E, pranešėjas klausė taip pat apie vidaus pertvarkymą e, parlamente. Čia priimta visa virtinė sprendimų, pavyzdžiui, TRAD generalinėme direktorate šimtas etatų perkelta į kitas tarnybas, e, politinės paramos struktūras, e, išlaidos išorės vertimams sumažėjo apie 10 milijonų ir iš tikrųjų nemažai pavyko sutaupyti e, panaudojant vidaus ir išorės vertimo raštu tarnybas. Apskritai darbo našumas išaugo 17,6 e, puslapį vienam vertėjui. E, tas lygis, kuris dabar pasiektas, yra iš tikrųjų labai geras. E, ir tai nėra tam tikrų asmenų maksimalaus apkrovimo sąskaita, bet tiesiog padidinus apskritai darbo našumą. E, ilgą laiką skirtingose e, kalbų skyriuose buvo didelis disbalansas, dabar jau, kai pažvelgsite į skirtingų kalbų skyrius, to disbalanso nebeliko. Mes e, sugebėjome atlaisvinti E, papildomų e, pajėgumų ir panaudoti juos e, Europos istorijos namų iniciatyvai, poveikio įvertinimui. Ir rezultatas įvertinimo, kad tas poveikis buvo minimalus. Jeigu žiūrėsime į pastaruosius dešimt metų, vertimo išlaidos, tai e, apimtis išaugo e, nuo 1,1 e, milijono iki <clears throat> daugiau kaip 2,5 milijonų. Tuo tarpu vertėjų skaičiai tiek išorės, tiek vidaus ypatingai nepasikeitė, tad kaip buvo pasiekti tie rezultatai visų pirma panaudojamos modernios e, vertimo technologijos. E, vertimo tarnyba dabar jau gali pasinaudoti 40 procentų anksčiau išverstais tekstais. Iš naujo jų versti nebereikia. Be to ir darbo našumas padidėjo. Taigi džiaugiamės galėdami pasakyti, kad uh, E, vertimų poreikis dramatiškai išaugo, bet sąnaudos e, e, neišaugo taip pat proporcingai ir tai dėka dėl modernių technologijų panaudojimo ir darbo našumo padidėjimo. Dėl vertimo žodžių čia taip pat pavyko sutaupyti 40 pareigybių buvo perkelta kitur. Apskritai e, galvojame apie kasmetinį 15 milijonų eurų sutaupimą. Ir tai visų pirma bus padaryta geriau planuojant posėdžius, numatant e, posėdžius pirmaniais, antraniais, trečianiais, ir ketvirtadieniais, nesusitelkint vien tik tai ties antradieniais ir trečiadieniais, kaip kad buvo praeitįje. Dėl a, e, kitų a, e, planavimo veiksmų, a, e, tai kai kurie dalykai dabar atliekami tik tai a, darbo rinkiminėse apygardose savaitėmis Taigi vertimo žodžiu tarnyboje pavyko ženkliai sutaupyti, e, kai kalbama apie biudžetą skirtą etatiniams vertėjams, bet taip pat ir, kai kalbama apie laisvai samdamų vertėjų panaudojimą. Ir nepaisant to, kad artėjant rinkimams poreikiai didėja. Toliau e, parama demokratiniams procesams pavyko sujungti, apjungti tam tikras tarnybas. Tai net nešė ypatingų sutaupimų, bet mes išvengėme papildomų išlaidų. Labai svarbu mums turėti žmonės, e, kurie yra ekspertai e, tam tikrų regionų, e, mes juos išlaikėme, jie yra labai svarbus. INLO generalinis direktoratas, sukurtas 2009 metais. E, tuo metu e, gana brangiai tai kainavo, buvo įkurti, įkurtos 47 naujos pareigybės, bet ilgesniam laikotarpį iš tikrųjų paaiškėjo, kad tai geras būdas sutaupyti. Sakysime, jeigu nebūtų laiku aptiktos struktūrinės problemos, plenarnių posėdžių salės lubose, tai lubas galėjo paprasčiausiai nugriūti, galėjo būti tokia padėtis, kaip kad atsitiko Strasbūre, tai plenarnių posėdžių salė naudojama ne vien tik plenarniams posėdžiams, bet ir kitiems. E, kiekvienu momentu e, tą salę aptarnauja maždaug 200 darbuotojų. Tad kai pagalvojate, kas būt galėjo atsitikti tokios avarijos atveju, e, turime pripažinti, kad 47 naujų etatų investicija buvo labai protinga investicija. Tiesiog nesinorėtų net ir galvoti apie tai, kas būtų atsitikę dabar, jeigu tada nebūtume tos investicijos padarė. Dabar e, vėlgi e, patarnautojų, aptarnautojų tarnybą mes atskyrėme nuo INLO. E, e taip pat ir transporto tarnybo sumažėjo vienu trečdaliu Nors e, galbūt tai ir netrodo, mes taip pat per pasarusius dešimt metų gana smarkiai sumažinome popieriaus suvartojimą. Apie 60 procentų sumažėjo popieriaus panaudojimas e, spaudos tarnybose. Yra ir kitų dalykų. E, pradėta dirbti pagal e, vieno langelio principą. Ryšių generalinėme direktorate taip pat yra pokyčių, atsirado Europos istorijos namai, iš dalies ten dirba rangovai, bet daugiausia dirba mūsų pareigūnai, kurie perėjo iš kitų tarnybų. Kalbant apie spaudos tarnybą, mums pavyko e, ją sutvarkyti panašiai, kaip kad e, kitose struktūrose, pavyzdžiui, e, teisininkų lingvistų ar teisės tarnyboje. E, parlamento nariai klausė manęs apie išskirtinės e, procedūras. E, šitą problemą nagrinėjame jau kurį laiką. 2012 mes panaudodami retroaktyvų principą pasiekėme tokių procedūrų skaičiaus mažėjimo ir apskritai e, buvo į, įgyvendintos 47 tokios procedūros. Dabar privalomai e, yra numatyta, kad reikia gauti atitinkamų institucijų e, konsultaciją prieš priimant sprendimą dėl e, informacinių technologijų po konsultacijų su jumis ir biudžeto komitetu buvo nuspręsta sumažinti priklausomybę nuo išorės įmonių. 123 papildomi kontraktai, papildomos sutartys e, bus nutrauktos e, ir tai bus kompensuota 60 pareigūnų. Kalbant apie IT technologijas e, ir veiklą šitoje srityje, tie 60 naujų postų dar neužpildyti. Ir žinoma, e, mes tikimės, kad e, Tokiu būdu pavyks mums pagerinti pusiausvyrą tarp e, vietos išteklių ir išorės rangovų. Auf einen Ansatz Videoproduktion, äh, die dann eben. Buvo taip pat klausima apie Europarl televiziją, e, apie tai, kad e, tie pajėgumai galėtų būti panaudoti ir kitų uh, E, eina kalba apie 9 milijonų išlaidas, e, kurias tikimasi sumažinti iki 5, kitaip sakant, sumažinti per pus. Ir e, turime pažiūrėti, kaip admin darbo programoje bus galima numatyti atitinkamus veiksmus iki 2016 metų. Ponas Martinas e, taip pat uždavė klausimų. Mes, kaip administracijos atstovai, atsakėme į visus mums formaliai pateiktus klausimus. E, mes pažvelgėme į biudžetinius metus, pažvelgėme į užduotus klausimus, bet ne visi jie buvo susiję su šiais, su konkrečiais biudžetiniais metais. Ponas Mulderis klausė e, taip pat apie plenarnių posėdžių salę, ponė Greslė taip pat ir aš manau, kad aš atsakiau į tą klausimą. Pone Greslė taip pat klausė apie pensijų fondą, tai ilgalaikė problema. Eina kalba apie nepriklausomą instituciją ar vienetą, kuris nėra mūsų valdomas ir aš manau, kad ta tema bus aktuali dar nemažai metų. 2009 metais e, biuras gana intensyviai šią problemą analizavo ir e, tuo metu mes e, bandėme <clears throat> patyrinėti mūsų atsakomybę už pensijinius įsipareigojimus, kas atsitiktų, jeigu pensijų fonde nebeliktų pinigų, ar e, parlamentas tada būtų atsakingas e, už e, tuos įsipareigojimus. Jūs atsimenate, kad 2009 metais buvo pradėta visa virtinė teisminių bylų E, dabar e, biuras e, iš naujo išnagrinėjo galimybę išleisti į ankstyvą pensiją. Taip pat galimybę sumažinti atlyginimą, bet visi tie pasiūlymai Teisingumo teismo buvo atmesti. Buvo klausimas apie įmonę Bulgarijoje ir apie tam tikrą sutartį su tuo rangovu. E, rangovas mus patikino, kad neegzistuoja jokio interesų konflikto. Šiuo atveju buvo naudojama standartinė procedūra, kaip ir visada rangovas e, nebuvo iš Belgijos, bet iš Bulgarijos e, jūs sakote, kad turite informacijos apie Belgijos e, įmonę, tačiau mūsų partneris šiuo atveju buvo Bulgarijos įmonė ir viskas buvo atlikta pagal atitinkamus standartus. Turėjome rangovo patikinimus, kad e, nebuvo jokio interesų konflikto. Pone Ajala Sender klausė apie galimą darbų in, internalizavimą, pavyzdžiui, mokslo tyrimų perkelimą į vidų, taip pat galbūt saugumo tarnybų perkelimą. Kalbant apie saugumų tarnybų darbą, mes e, atitinkamai ir pasielgėme. E, tikimės, kad sąnaudos neišauks, eina kalba apie lojalius darbuotojus su e, ilgalaikėmis sutartimis ir ketiname suteikti jiems ir mokymosi galimybės, E, taip pat ir jų struktūrą ketiname keisti, kad atsirastų iš tikrųjų ir skyrių vadovai, ir direktoriai, kurie galėtų užtikrinti, kad ta tarnyba tinkamai funkcionuos. Ir savai mes suprantame, kad dabar viduje parlamento jau a, e, vykdoma ir strateginė kontrolė kompiuterių ir informacijų technologijų ir ryšių technologijų srityje dar egzistuoja tam tikrų problemų. Mes ieškome e, čia ekspertų, tą patį darome ir kitose srityse, pavyzdžiui, architektūros srityse, tokių žmonių, kurie turėtų kompetencijos sudėtingų e, statinių e, projektavime. Tas pats pasakytina ir apie vertėjų žodžių e, parinkimą. Reikia mums žmonių, kurių kalbų kombinacija yra daugiau kalbų, tokių, kurie gali versti ne vien tik tai į savo gimtoją kalbą. E, kitose tarnybose neturime tokių sunkumų kaip čia, kur e, pirmoji. E, stadijoje. Pirmasis laiptelis yra AD5 lygmens ir mes čia turime tam tikrų problemų, priimdami į darbą žmonės, kurie turėtų mums reikalingas kvalifikacijas. E, kol kas mums trūksta 68 duotojų, gal tai ir yra susijęs su EPSO darbo trūkumais ir galbūt e, tai dar vienas klausimas, kurį galima būtų čia kelti. Dėl e, informacinių technologijų, ryšių saugumo iš tikrųjų buvo ne vienas incidentas. E, problema ta, kad neapsaugota prieiga prie mūsų tarnybų buvo kaip tik ta vieta, kur e, trečioji šalis sugebėjo pavokti tam tikrus pasvardus e, ir e, tada buvo imtas atitinkamų žingsnių išorės lankytojams Wi-Fi ryšys yra prieinamas, bet apribotas tik tai internetu. E, buvo ir kita problema, kad etatiniai darbuotojai naudojosi neapsaugotų ryšių ir turėjo prieigą prie parlamento e, taikomųjų programų. Taigi dabar e, lankytojai turės Wi-Fi ryšį, bet jis bus apribotas tik internetu Jeigu etatiniai darbuotojai norės tokios prieigos, tai ateityje tai bus daroma per sertifikuotą registravimo procesą, jūs turite užsiregistruoti, gauti leidimą kaip vartotojas ir tik tai tada gausite prieigą prie paslaugų. Kad mes žinotume, kas yra tie sertifikuoti naudotojai, vartotojai, e, kad e, galima būtų pasiremti tam tikromis saugumo technologijomis. Ir e, dar vienas dalykas, kurį mes tikimės E, įgyvenį iki vasaros yra vadinamoji mobile management system, e, kuri leis mums žinoti, o kas yra tie vartotojai ir e, kokią įrangą jie naudojasi. Ta programinė įranga nekels jokios grėsmės vartotojams. Komisija ir taryba savo pastatuose jau tą technologiją taiko. Ir mes turime sekti jų pavyzdžių, e, kitaip sakant, e, galima bus naudotis bet kokia įranga ir bet kokia programinė įranga, bet e, turi būti laikomasi tam tikrų saugumo standartų tie pokyčiai bus skirti vartotojams apsaugoti, bet tai žinoma <laughs> jokių būdų nepakeis e, būtinų ugnies sienų, kurios e, turi užtikrinti adekvačią apsaugą. Na ir toliau parlamento mokslinio tyrimo tarnyba. Ji įsteigta nuo lapkričio pirmos dienos. Lankiausi e, sustikime, kai jį paleista. E, biblioteka išliks atskiras e, direktoratas, tačiau atsiranda mokslinių tyrimų tarnybą nariams ir tai leis užpildyti tas spragas, kurios buvo e, nustatytos laikui bėgant. Nariai dirbantis komitete gauna paramą iš sekretoriato ir e, politikos departamento, tačiau tiesa yra tai, kad e, kai kuriomis temomis E, rūpimai klausimai nėra susijęs su kokiu nors komitetu. Tačiau mm, e, parlamentarai turi balsuoti pranešusiuose posėdžiuose ir turi žinoti tuos dalykus, e, dėl kurių balsuoja, todėl mums reikia daugiau paramos nespecialistams. Tai yra 90 procentų atvejų parlamentarų E, gali būti nedirbti konkrečiame komitete, tačiau jiems reikia žinių iš tam tikros srities ir būtent čia būtų teikiamas tos paslaugos. Nansis Peteris Martinas dar norėjo pasisakyti, noriu pasakyti visiems, kad pranešėjas sprendžia, kurie klausimai bus patikti generaliniam sekretoriui ir administracijai ir valdybai. Ir Tai būtų atsakymas jūsų klausimą, pana Martinai. Labai ačiū, pirminkė. Na, ne. Žinoma, gavome atsakymus į kai kuriuos klausimus ar dalį atsakymų į kai kuriuos klausimus. Aišku, kad klausimų laikas nuo laiko iškyla. Kai kurie klausimai diskusijos metu taip pat buvo atsakyti. Tiesiog norėčiau grįžti prie to, ką klausiau. Ar turite žinių, kas slėpėsi už to e, išpolio? Nes ataka buvo gana keista. Kas tai galėtų būti, nes tai susiję ir su atskirais parlamento nariais. Dabar e, Ingeborg Vėsla. Ačiū už visą informaciją ir paaiškinimus kiek suprantu, Bulgarijos atveju nebuvo interesų konflikto. Na, norėčiau paklausti, kaip Jūs apibrėžėte interesų konfliktą, kad tokį apibrėžtį būtų galima panaudoti. Šis incidentas nusipelno atsako, nes e, čia svarbus ES institucijos autoritetas ir Galbūt galėtume gauti daugiau informacijos apie atrankos valdybos, atrankos komiteto e, sudėti, komiteto, kuris buvo susijęs su e, sprendimu dėl konkurso. Ačiū, daugiau klausimų nėra. Taigi, generalinis sekretoriui prašom. Gerai, dar kartą atsakysiu į pono Martino klausimą. klausimus, kuriuos gavome oficialiai, mes juos atsakėme. Mes patys netrinkome klausimų, į kuriuos atsakyti, o į kuriuos ne. Taigi, jeigu gavome klausimų, kurie nesusiję su 12 metais, tai galėjome sakyti, kad tai nėra susiję su biudžeto įvykdymu patvirtinimu. Tačiau mes nusprendėme atsakyti ir į juos. Na, aišku, E, mes turime gauti tos klausimus visų pirma iš komiteto. Na, jūs, e, jeigu uždavėte papildomų klausimų, tai mes pa, e, pa, pabandysime juos atsakyti, tačiau tai buvo raštiška procedūra ir klausimai buvo gaunami oficialiai. Toliau dėl saugumo. Galime tik tai pasakyti, kad informacija apie mūsų tinklą buvo gauta labai esant arti. Tiesiog, kiek mes žinome, e, kad kažkas simuliavo interneto stotelę ir galėjo būti, judėti netoli bent jau parlamento maksimum 50 metrų nuo parlamento ir ta statelė veikia tik tai 50 metrų spinduliu. Taip man sakė mūsų ekspertai. Kažkas turėjo būti visiškai šalia, maksimum nutolęs nuo parlamento 50 metrų. Toliau dėl panos Greslė klausimą. Aš nevertinau visų galimų interesų konfliktų. Tiesiog sakiau, kad e, rangovas patikino mus, kad konfliktų, interesų konflikto tuo atveju nėra. Žinoma, mes turėsime šį klausimą detaliau panalizuoti. Tačiau oficialiai buvo būtent taip, buvo pateiktas patikinimas, o tai ir yra normali procedūra. Tai įvertino atitinkamos struktūros, tai nebuvo kažkoks e, e, individualus pareiškos teikėjas, buvo 45 dalyviai konkurse, o sutartis buvo, e, buvo suteikta pagal normalius kriterijus. Gerai, taigi tiek klausimų nariai uždavė E, generaliniam sekretoriui. Ar audito rūmai norėtų dar ką nors pasakyti? Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad e, rūmai rekomenduoja parlamentui užtikrinti, kad e, leidimus išduodantis pareigūnai pagerintų viešųjų pirkimų procedūras. Tokia yra didžiausia, svarbiausia mūsų išvada dėl parlamento šiemet. Ačiū. Buvo vienas klausimas užduotas vidaus auditoriui. Pone Kalvinai, ar galite atsakyti į tą klausimą? Uh, Aš atsakysiu, o gal atsakytumėt raštu? kaip jūs e, pageidaujate. Ačiū pirmininkė, galiu atsakyti į šį klausimą. Tiesiog noriu patvirtinti, kad e, veiksmų planas, e, kuris buvo parengtas 2011 metais, buvo įgyvendintas 2012 metais buvo tik tai keli dalykai, kurių atžvilgių reikėjo imtis papildomų veiksmų gauti leidimus, kad jie, tie veiksmai būtų įgyvendinti. Viskas buvo padaryta atsižvelgiant į egzistuojančias taisyklės ir dabar laukime oficialaus biuro patvirtinimo. Sprendimas turės būti priimtas peržiūrint apskritai bendrasias taisyklės. Ačiū ponui Galvinui pranešėjas, prašome. Ačiū. Aš tiesiog norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už atsakymus į mano klausimus. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms dalyvavusiems diskusijose. Aš dėsiu visas pastangas kad e, tie dalykai, kurie buvo paminėti diskusijose, atsidurtų ir pranešime, kuris bus parengtas iki e, vasaro 18 dienos. Pirmininkas. Ačiū. Ačiū generaliniam sekretoriui, auditorumo atstovui, atstovams, vidaus auditorio tarnybai. Šiandieną baigsime darbus anksčiau. Norėčiau skelbti šiandienos posėdį baigtų, o rytoj mes organizuosime klausimą dėl cigarečių. Taip pat bus organizuojamas bendras posėdis su e, Teisės reikalų komitetu. Prastai mes posėdžiaujame nuo pirmadienio iki trečiadienio, tačiau šį kartą išskirtinai posėdis taip pat vyks mūsų ir ketvirtadienį. O šiandienos posėdis yra baigtas.